Ja, vielen Dank, meine Damen und Kągi, labai ačiū, ponės ir ponai. Jau visiškai netrukus prasidės vasaros atostogos. Bet prieš tai dar padiskutuokime tokią svarbę temą. Aš paminėjau atostogas, nes mano darbo tvarkė tikrai labai įtempta Aš norėjau su jumis pasilikti bent pusvalandžiui, tačiau dabar vyksta ir skaidrumo registro darbo grupės posėdis, taigi aš tik tarsi keletą žanginių pastabų. Įvairiose sritise pastebime, kad pasaulyje gyvenimo tempas vis spartėja. Taip pat ir technologijų srityje labai daug pokyčių labai daug kas pasikeitė ir mes turime pakalbėti apie kai kuriuos svarbius dalykus. Pavyzdžiui, mes turėtumėm kalbėti apie nuotolinę kompiuteriją, biurus, kur nebenaudojami papiriniai dokumentai. Ateityje dokumentai turėtų būti tvarkomi nuotolinės kompiuterijos būdu. Taigi, Be abejo, labai svarbu pagalvoti ir apie tai, kokiamis technologijomis naudosimės, ar kiekvienas parlamento narys turės savo prietaisą, kažkokį įrenginį, ar parlamentas tuo rūpinsis. Taigi apie technologijas tikrai reikia kalbėti, taip pat svarbu pakalbėti ir apie atvirojo kodo programinę įrangą štai šalia manęs sėdi IRT koordinatorės, koordinatorių grupės atstovė. Ir mes kalbėjome apie įvairius sprendimus. Europos parlamentas kartu uh, su kai buvo nuvykęs į Estiją, Romą, Londoną, Berliną. Visur kyla tie patys aktualūs klausimai, kaip atvirojo kodo programinė įranga. Kai kur tai taikoma visose sritise, kitose šalise ne visur. Manau, kad šiandien po pietų išgirsime naujų atsakymų įkylančius klausimus. Taip pat matau ir administracijos generalinį direktorių ir tas rytyje. Tikiuosi, kad iš jo gausiu atitinkamą pranešimą apie šį posėdį. Tikrai norėčiau palinkėti um, sėkmingai apsikeisti informaciją šiame seminare. Matau, kad poniai Lichtenberger labai patiko tokia pastaba. Ačiū uždėmesi. Kągi, labai ačiū. Dėkoju kolegai Vyland ir dabar norėčiau suteikti žodį poniai Lichtenberger, kur vadovaus pirmai seminaro daliai. Linkiu visiems gero darbo. Kągi, ačiū. Labai ačiū ponas Vyland už jūsų žodžius. Taip, iš tikrųjų man atrodo, kad atvirojo kodo programinė įranga yra tokia tema, kuri mums turėtų būti svarbesnė negu kad likščiol. Aš vis pastebiu, kad vyksta uh, įvairios diskusijos, jos uh, prasideda ir baigėsi, užsižebė ir vėl užgesta dėl lobizmo, dėl administracinių sprendimų. Uh, Kodėl aš pagalvojau, kad reikėtų organizuoti tokį seminarą? Ogi todėl, kad kyla įvairių teisinių problemų arba jų galėtų atsirasti naudojant atvirojo kodo programinę įrangą. Taigi, aš pagalvojau, kad visai svarbu būtų padiskutuoti apie tai, kokios yra teisinės aplinkybės, palankus teisiniai faktoriai, o taip pat ir kliūtis šiame sektorėje. Europoje mes e, pastebime, kad yra tam tikri regionai, kurie apsisprendžia naudoti atviro kodo programinę įrangą. E, kai kurie e, regionai tai daro dėl saugumo priežasčių, kai kas tokius sprendimus paskui peržiūri. Taigi, man atrodo, kad ir teisės reikalų komitete apie tai reikėtų padiskutuoti ir išsiaiškinti, kokia yra realybė, kokios yra teisinės aplinkybės ir tikrai aš labai džiaugiuosi, kad pas mus atvyko ekspertų iš, ir iš Europos parlamento. Tikrai e, džiaugiuosi, kad jie lydės mus šiame darbe ir tikrai esu įstikinus, kad iš jų gausime daug vertingos informacijos. Dabar norėčiau pristatyti pirmo seminaro etapo dalyvius, taip profesorius Eben Moglen, taip pat Patrys Emanuelis Šmits, programinės įrangos kuriejas ir taip pat pas mus atvyko ir teisininkas, ko gero iš Italijos, jis vadinasi Karlo Pjana ir jis mums taip pat šitą papasakos. Man atrodo, kad iš karto būtų ir geriausia jau pradėti diskusiją. Norėčiau sutikti žodį profesoriui Moglen. Sveikinu Jūs atvykus pas mus ir dabar norėčiau suteikti Jums galimybę pasisakyti šią temą. Prašom, profesoriu. Thank you very much, uh, Madam Chairman, distinguished parliamentarians, colleagues and... Dėkoju, ponė pirmininkė. Mėly bičiuliai, džiugu būti čia šią popietę. Nuo 1970 metų bendras sutarimas buvo rastas įsivystyti išsivyščiusios ekonomikos šalyse, kurias me buvo tokia nemokama ir atviro kodo programiniai įrangai bus taikoma intelektinės nusavybės teisė. Ir platinant šią programinę įrangą bus taikoma intelektinės nusavybės tvarka. Jungtinių valstybių teisinė sistema taip pat iš dalies pradėjo imtis ir įdėkti tokias pat priemonės dėl programinės įrangos pardavimą, bet pirmieji e, sutarimai ir svarbiausi e, nuosavybės dalykai ir nemokamų ir atviro kodų programinės įrangos, nuo jos priklauso nuo, e, tiksliau yra reguliuojami pagal um, intelektinės nuosavybės teisę. Mano šalies veisinėje sistemoje suteikiama teisė daryti kopijas, renkti išvesinius darbus ir e, kontroliuoti pirminį platinimą tos įrangos. Tai apima ES bendryje, tai taip pat gali e, pasitarnauti sprendimus, kai nusprendžiama programą įrangą platį parduoti. pasaulyje, kur naudojame nemokamą ir atvirą kodų programinį įrangą, remiamasi teisiniais susitarimais, kad vartotojai galėtų pasinaudoti jiems numatytomis deilinėmis teisėmis. Dažniausiai yra kalbama apie autorinių teisų licencijas, ne apie bendrą licenciją apskritai. Antroji versija atsirado 1991, o trečioji versija 1906-1907 metais. Jeigu palygintume e, šias dvi savokas, tai pamatytume, kad visais atvejais buvo siūloma naudoti licenciją, o programinė įranga visada turėjo prekybos vertę, kurios vertė siekė šimtus milijonų eurų paslaugos ir kitos formos e, negali vykti be e, programinės įrangos. E, pro, norėčiau pasakyti, kad Čia galėtume paminėti didžiausius programinės įrangos gamintojus. E, tai yra tos teisės, kurios, kuriomis naudotis turi uh, plačioji visuomenė. Tai yra asmenims suteikiama teisė naudotis tą programinę įrangą, kai tam nereikia jokių papildomų leidimų ar įrangos. Tiesiog asmenys turi teisę naudotis tiesiog kad būtų ta programinė įranga labiau pritaikyta, tai su jie dirbantys žmonės turi būti kompetentingi. Galima darytis programos modifikuotą ar nemodifikuotą versiją tiek, kiek norisi. Taigi, reikia, kad šią teisę turėtų visi vartotojai. Ir mes e, turime turėti galimybę pasakyti, štai programinė įranga gali daryti, ką nori, gali tie keisti, gali tie kopijuoti, gali tie perduoti. Tačiau nenumatykite mažiau teisių vartotojams, negu jums buvo numatyta teisių e, įgyjant pradinę programinę įrangą. Kitaip tariant, galite daryti viską čia, tačiau nebandykite uh, panaikinti kai kurių dalykų. Kad pelną ar pajamas būtų galima padalinti būtini tam tikri sprendimai rezultatais taip pat turi būti dalyjimasi, būtina e, labiau socialinę priemonę padaryti pačią programinę įrangą. Ir tas kodas programinės įrangos paprastai būna matoma šiek tiek vėliau. E, serverių rinkoje 20 amžiaus pabaigoje vadovavo Microsoft. Šiandien tai nebėra lyderiaujanti įmonė mūsų aptariamoje srityje daugiau nei 20 procentų visų serverių esančių pasaulyje. Buvo tie, kurie padėjo dėkti dviejų didžiųjų valstybių monopolį mūsų aptariamoje srityje. Ir dabar jau matome, kad soft software konkuruoja labiausiai su NLG įmonėmis. Daugiau atsiranda rinkos dalyvių, Hewlett Packard, IBM ir kitų. Ar Amerikos vyriausybė, kuri Azijos pietvakariuose nusprendė įgyveninti tam tikrus projektus, buvo pasidalyta rinka ir buvo galima pradėti mokslo tyrimus. Mes matėme, kad pasaulyje vyksta didžiulės inovacijos. Tai pakeitė kainų struktūrą informatikos ir visame pasaulyje, tai taip pat pakeitė ir pačią rinką. Dirbome prie antrojo varianto jau nuo 93 metų. Aš buvau pradėjęs dirbti su ponu Stolman dėl šios technologijos. Ir dirbome iki pat 21 amžiaus pradžios. Pastaruosius, per pastaruosius keletą metų mes pakeitėme technologijų, informacijos technologijų vaidmenį. Tačiau e, informacija ir mūsų labiausiai perdodama e, prastinėmis priemonėmis. Paskui mes peržiūrėjome e, bendros jų viešųjų licencijų principą. Tūkstančiai šimtai mažų įmonių visame pasaulyje E, yra susidomėjusius šiomis licencijomis. E, tos stambios programinės įrangos gamintojos e, pardavinėjo programinę įrangą, norėdami, kad jūs atsirastų daugiau ir Europoje, ir, artim, ir, ir rytų, ir pietryčių Azijoje. Mes peržiūrėjome GNU licencijavimo tvarką. Ir dokumente, kurį pateikiau klausimui, aš kaip tik ir nurodau principus ir priemonės, kuriais remdamiesi dirbome tą 16 metų, kad būtų galima peržiūrėti viso pasaulio programinę įrangą. Mes dabar turėsime tokią technologiją, kurią Europos parlamentas dar turi įsigyti, turėsime sudaryti galimybės viešai prieiti prie teisėkuros informacijos žmonėms ir taip pat turime teisę paskelbti asmenų komentarus. GNU peržiūra tapo e, viena iš tų pirmų diskusijų, kai 21 amžiaus pradžioje buvo bandoma viešo paučio informaciją e, pateikti ir klausimą dėl jos iškelti Europos parlamente. Sulaukime gal 2000 komentarų per 16 mėnesių. Mūsų sistema e, buvo tokia, kai buvo stengiamasi laikytis dokumentų dvasios. Ten buvo uždėstyta viskas trumpais, aiškiais sakiniais. Ir mes įdėgėme sistemą, kurie atskirų spalvų pagalba leido pamatyti, kur vyko gyviausios diskusijos ir kur komentarai dar nebuvo pateikti dėl dokumento. Kitaip tariant, e, diskusija e, vyko labai nespaudžiant į vieną ar į kitą pusę, visi galėjo pareikšti savo nuomonę. Visi turėjo tas pačias teisės, kaip ir Jūrit Pakart ar kiti. Matėme, kad susibūrė tikras demokratinis judėjimas, kurio tikslas buvo e, turėti savo programinę įrangą. Visą tai be abejo yra pakankamai primityvu. GNU yra vienas iš pirmųjų pavyzdžių. Ši sistema gali sąlygoti naujų technologijų atsiradimą. Mes žinome, kad jeigu duomenys būna integruoti, tai tuomet programinės įrangos pramonė keičiasi. Ir tų pasikeitimų buvo, buvo labai daug informacijos. Mes dalies jos atsisakėme, nes ne visi žinojo, kaip sistemą prieikus pakeisti ar, ar kaip su ją elgtis. Taigi viskas, kas dėl mobiliųjų aparatų, dėl naujų mobilių technologijų. Reikia pasakyti, kad galime nusipirkti tokį įrangą, kurios nepavyks sureguliuoti pačiam ar ją pakeisti. Negalėsite ir kitos mens trukdyti, pavyzdžiui, pir piratauti jūsų kompiuterį. Taigi mes dėl to ir kalbame apie bendrąją viešą licenciją ir visai lė kitų klausimų. Jūs turite pastebėti, kad tie kompiuteriai, kuriais nepasitikite, yra menko saugumo juos naudojant. Kitaip tariant, technologijų, kurie privalo suprasti klientus ir turi padaryti viską, kad kad jie nepatirtų politinio spaudimo. Pradėsime savo veiklą ir pakeisime teisės aktus susijusius su programinė įranga. Turėsime štai kokį tikslą. Užtikrinti laisvės pagrindus. Esame įsitikinę, kad tik žinių dalymas, įskeitimas su jomis padeda išsaugoti e, laisvės ir užtikrinti inovacijų kūrimą. Tai ne mūsų išradimas, tikrai. Tai yra tas išradimas, kuris priklauso Galilėjui. Tiek, bet jau aš atsimenu. Ir e, keistis mokslinėmis žiniomis, kai nėra teisėkūros procesų dalyvių kontrolės, nėra labai geras dalykas. Tiesiog mes tą turime diskutuoti Tam, kad galėtume suprasti tuos, kurie 1678 metais pasiekė laisvės Amerikos žemynę. Mes norime taip pat paminėti ir šiame kontekste tai svarbius e, Europos mokslininkus. Kai kas sako, kad reiklas atsargiai. Taip sakė visos pasaulio vyriausybės. Tačiau yra aiškiai žinoma, kad didelės technologijų įmonės, įskaitant ir Microsoftą, negali normaliai veikti, jeigu nėra šalia kompiuterių. Nėra nei tik komunikacijų įmonės, nei banko, nei energetikos sektoriaus, kur nebūtų laisvos programinės įrangos, tai žino visi. E, apgailestauju, neka pasakyti, kad, kad nuo 2013 mes ir toliau kalbam apie tos pačius dalykus, taip neturėtų būti. Galiausiai įvyko daug pasikeitimų pramonės rytyje ir tie pasikeitimai jau buvo sąlygoti nuo seno. 31 milijonas asmenų naudoja nemokamas retro fondo, nemokamas retro fondo programinę įranga, socialinė pažanga ir su tuo susisprendimai aiškiai rodo, kaip yra siekima prie nemokamos ir atviro kodo programinės įrangos klausimų. Europos Sąjunga priėmė bendrosios viešosios licenzijos rytyje svarbius sprendimus. Tai irgi nėra amžinas kažkoks dalykas, kad ir kokia be būtų mūsų struktūra susijusi su licencija. Dokumentai, prie kurių dirbame, yra viso labo keletas. Mes neturėtume dėl tų naujų dokumentų grįžti atgal ir nuneikti senuosius principus. Tiesiog turime siekti, kaip padidinti mūsų žinias kad dėl dalymosi inovacijos technologijomis ir tai mums leidžia žengti pirmin, turime užtikrinti tiklas sąlygas, tačiau bendroji viešo licencija nėra vienintelė priemonė. Buvau advokatas ir buvau prie software law klausimo. Mes su vienais klientais sudarydavome bendrosios viešos licenzijos sustarimus su kitais, ne, priklausydavo viskas nuo klientų. Nes licenzijos pačios nėra panacėja, tai yra kaip ir kiti politiniai dokumentai, stengiamas juos sutvarkyti daug, per vieną dieną ir daugiau jų nematyti ištisus metus, gal reikės mokėti. Taigi, vartotojų teisės naudoti šiomis technologijomis šiuo konkrečiu atveju nėra toks reikėksmingas dalykas. Ir norėčiau pabaigti savo pasisakymą, pateikiaus dar vieną informaciją. Technologijos, kurios netarnauja žmonių tikslams 21 amžiuje, tarnauja kitiems tikslams, o ir tie tikslai dažniausiai yra visiškai nežmogiški. Dėkoju. Herzlichen Dank. Ich glaube, es war... Ačiū. Man atrodo, tikrai buvo svarbu išklausyti tokius aiškius pareiškimus Europos parlamente apie tai, kaip tas modelis jau yra paplitęs. Kol kas tas fenomenas nedaug pastebimas, nes dar nėra monopolio. Taigi galbūt ne visai ir uh, suprantama tokio fenomeno reikšmė. Toliau suteiksiu žodį panui Šmits. Jis yra e, tyrėjas ir dabar norėčiau paprašyti jo pasisakyti. Prašom. Ačiū pirmininkė. Keliais žodžiais norėčiau pristatyti EUPL, tai yra ES viešąją licenciją. Visų pirma, jums papasakosiu motivaciją, istoriją, toliau e, gavėjų turimas teisės, taip pat papasakosiu, kuo EUPL skiriasi nuo kitų licencijų. Na ir galiausiai pasidalinsiu pamastymais apie tarpusavio sąveikos mechanizmą. Visų pirma, dėl motivacijos. Dar 2001 metais viskas prasidėjo. Ir buvo susiviliota praktiškai tą mintimi, kurią išdėstė profesorius Moglen. Jis kalbėjo apie tai, kad būtina skurti tokią sistemą, kuri būtų patraukli. Na ir buvo štai koks reikalavimas. Komisija turėjo pateikti uh, E, licenciją, kuri turėtų būti nemokama. Ir būtent tokia buvo pagrindinė motivacija. Mes tikrai nenorėjome kištis į visą informacinių technologijų, programinės įrangos pasaulį, bet mes norėjome e, sukurti, e, norėjome, kad institucijos sukurtų tokią programinę įrangą. Ši įranga gali būti naudojama visomis oficialiomis ES kalbomis, tam, kad nekiltų įvairių ginčių, netgi ir vertėjas, jeigu yra geras, gali būti neteisingo vertimo atveju, taip pat buvo daryta viskas, kad nebūtų pažįstos autorinės teisės, taip pat buvo bendradarbiauta ir su bendruomenė, taip pat e, turimas buvo meni ir elektroninio valdymo portalas Taip pat mes norėjome, kad būtų paisoma teismų praktikos dėl atsakomybės, nes ne visos valstybės narės naudoja uh, nuol, uh, nuostatą dėl atsakomybės uh, atsisakymą. Taigi, 2005-2006 metais nebuvo taip paprasta rasti patogią licenciją Na ir, kaip jau sakiau, mes norėjome, kad tokia licencija būtų visomis oficialiomis kalbomis. E, ir iš tikrųjų viskas prasidėjo 2005 metais po viešųjų konsultacijų. Namiūro e, universitetas dirbo tokioje srityje kaip tarpusavio suderinamumas. Na ir galiausiai 2007 metais e, buvo patvirtinta pateiktas pasiūlymas komisijos kolegijoje, jis buvo išverstas į visas kalbas. Na, o 2009 metais visą tai buvo oficialiai patvirtinta, taip pat ir OSI. Paprastai OSI tvirtina ne naujas e, licencijas, o atnaujintas jau egzistuojančios programinės įrangos licencijas. 2012 metais mes paskaičiavome, kiek projektų buvo atlikta. Maždaug 500 projektų. Projektas nėra tas pats, kas failas, nes kartais viename projekte gali būti koks šimtas failų. Na, o rugsėjo mėnesį mes atliksime naujus paskaičiavimus ir vertinsime pasiektą pažangą. Šiuo metu nagrinėjama nauja versija, jos projektas jau yra patvirtintas, tačiau galbūt viskas vėluos kokius du mėnesius, nes reikia atlikti ir vertimus. Taigi, taip. Kas sukūrė EUPL? Tai yra kolektyvinis darbas. Dirbo Namiūro universiteto profesoriai, taip pat ir Philippe Laurent, Richard Gosch, taip pat ir teisininkų bendruomenės Europos Sąjungoje atstovai, jie darė viską, kad būtų atlikti tinkami vertimai. Taigi EUPL yra tokia licencija. Iš tikrųjų, tai yra tam tikras instrumentas arba priemonė ir niekas daugiau. Uh, Tai nėra tikslas kaip po toks, nėra, tai nėra Europos komisijos kažkoks tai tikslas. Mes nenorime tokią licenciją pavergti rinkos. Ne, mes tiesiog norėjome e, sukurti tam tikrą priemonę, kuri būti, galėtų būti laisvai platinama. Ir tikrai džiaugtumėmės, jeigu būtų galima ateityje šią licenciją apjungti su kitomis licencijomis. Mums labai patiktų, jeigu būtų pasaulyje vienintelė licencija įvairiomis kalbomis. Dabar kokios teisės yra suteikiamos e, gavėjams remiantis e, antrų straipsnių, tai praktiškai būtų tokios pačios teisės kaip ir GPL atveju. Mes remiamės tais pačiais e, principais, kurie taikomi ir OSI visi gavėjai gali naudotis tokią e, sistemą, jie bendrauti ir su visuomenė. Gali būti platinamos kopijos, gali būti ir perdodamos licencijos kitiems. Licencijoje nurodoma, kad tai yra nemokama paslauga. Pati licencija nėra nemokamai, gali būti parduodama, bet mes tiesiog norime priminti kai kuriams organizacijoms, pavyzdžiui, standartus rengiančioms organizacijoms, kad jos negali paprašyti atlyginti išlaidų patirtų rengiant standartus. Ir taip pat jos negali prašyti uh, atlygio iš vartotojo, nes iš tikrųjų nemanoma kontroliuoti, kaip ši licencija yra platinama. Taigi to reikėtų nepamiršti. Na ir galiausiai, kuo EUPL skiriasi nuo kitų licencijų? Visų pirma tai, kad ši licencija teikiama įvairiomis kalbomis. Šiuo metu licencija egzistuoja 22 kalbomis, netrukus bus 23 kalbomis. Terminologija, atsakomybė, sąsaja su sutartimi, viskas yra reglamentuota pagal ES teisės aktus. Taip pat e, dėl dar šis tas Jeigu kažkas nori platinti licenciją, tai jis turi e, apie tai teikti atitinkamą informaciją dėl autorinių teisų. Na ir galiausiai yra daroma aiški nuoroda į valstybių narių, narių jurisdikciją, o taip pat ir Europos teisingumo teismą. Taigi e, ta licencija yra susijusius su laisvą naudojimo kopija, bet kai kuriais atvejais gali būti Taigi tiek gal dar šis tas apie jurisdikciją. Jeigu kyla kažkoks tai ginčas tarp ES institucijų, pavyzdžiui, tarp komisijos, parlamento, tarybos, agentūros, agentūrų ar įstaigų, pavyzdžiui, dėl gyvendinimo, tuomet kreipiamas į teisingumo teismą, jeigu kyla kitokių ginčių, tai tuomet kreipiamas į gyvenamosios vietos e, kompetitingą teismą ir taikoma tos valstybės narės teisę, kur yra išduota licencija. Yra vadovamas Lisabono sutartimi. Pagal tai nustatoma, kur yra įsikūrusi atitinkama ES institucija. Jeigu nėra būstinės Europos Sąjungoje, tai tuomet yra taikoma Belgijos teisė. Na, o dabar tarpusavio sąveika. Tai yra svarbu, nes tai yra vienas iš novatoriškiausių ir labiausiai aptarnėjimo aspektų. Dažnai nelabai suprantama, kas tai yra. Kai kas sako, kad EUPL gali būti keičiama labai lengvai, bet kas tai gali padaryti, bet ne. Taip tikrai nėra. galima tą patį kodą panaudoti kitame projekte, bet nepakeisti pačios licencijos. Na ir dėl tokios nuostatos yra mažinamas licencijų sklaidos poveikis. Jūs galite gailėtis, galite verkti, bet iš tikrųjų yra tas faktas, kad licencijos plinta. Daugiausia yra naudojama 12-15 licencijų tipų, bet kiekvieną savaitę atsiranda naujų licencijų tipų, galbūt jos nėra paskelbiamos, bet jomis naudojamasi. Taigi, faktas yra tas, kad licencijų vis daugėja. Svarbu, kad programinės įrangos, kurie turėtų pakankamos laisvės, Bet taip pat labai svarbu, kad viskas būtų suderinama su egzistuojančiamis licencijomis. Dėl licencijų e, skaičiaus didėjimo, aš manau, kad tarpusavio saveikumas yra vienintelis sprendimas. Na, o kalbant apie EUPL, yra labai svarbu, kad būtų laikomasi labai griežtų sąlygų. Jūs turite apjungti keletą skirtingos kilmės komponentų. Tai yra viena, antra. Turi būti atsižvelgiama ir į autorinės teisės. Negalite laisvai elgtis, kaip norite, norite su visais komponentais. Trečia. Vienas iš komponentų turėtų būti išgautas iš atitinkamos licencijos. Taip pat jūs turite turėti autorizaciją platinti visą kūrinį pagal tą pačią reikalavimus atitinkančią licenciją, suderinamą licenciją. Yra EUPL antra ir trečia versijos. Taip pat yra ir Open Source License, taip pat CECIL, tai yra prancūziška licencija, Cecil taiko ir atvirkštinį suderinamumą su EUPL, taip pat yra LGPL ir MPL. Visos šios e, licencijos yra susijusios su laisvo naudojimo kopijomis. Tai tikrai nėra silpnos e, licencijos, tai yra laisvo naudojimo licencijos. Kokia yra įprastinė situacija? Paprastai projektas yra platinamas pagal tą pačią EUPL licenciją. Bet kas yra projektas? Tai nėra kodas, tai yra tai, kad e, projektą turi remti aktyvi bendruomenė, žmonės. Tuomet yra tam tikras kodas. Taip pat yra ir projekto pavadinimas, licencijos savininkas, ar tik, pažiūrėjau, Europos parlamentas ar komisija, taip pat yra ir logotipas, tinklai, atsiprašau, interneto tinklapis ir taip toliau. Tai yra svarbu, norint sukurti naują projektą. Jūs galite remtis alfa projektu, kurdamas naują projektą ir tam naujam projektui turėtų būti užduodama licencija pagal EUPL 2. Taip pat viskas turi būti susijęma su suderinama licencija, pažiūrėjau, LGPL. Gali būti ir delta projektas, tai tarsi gali būti pirmo projekto sunus ar duktė ir E, tokiam projektui gali būti suteikiama atitinkama atitikties reikalavimus tenkinanti licencija. Taigi, toks delta projektas taptų um, kokią nors omega uh, projekto seneliu. Ir jeigu kalbame apie tokį uh, omega projektą, tai prisiminkime štai ką. Jeigu ankstesniems projektams buvo išduodamos EPL ar GPL, uh, licencijos. Tai tuomet e, tokiam projektui vis tiek būtų taikomas delta sąlygos. Taigi, taip viskas yra tarpusavyje susiję. Kol kas mes dar nepastebėjome atveju, kad būtų piknaudžiaujama sistema. Jeigu žinote tokių atvejų, tai man apie tai praneškite, nes tikrai mes galime kreiptis ir Europos teisingumo teismą, pateikti skundą ir galų gale bus primtas e, teismo sprendimas. Na, bet kol kas dėja dar tokia atveju nebuvo. Na ir baigdamas, norėčiau tarti keletą žodžių apie etiką. Aš žinau, kad kai kam tai labai aktualu. Taigi, čia galiu paminėti keletą dalykų. licencija turi ap, apsi, apsiriboti ne kariniais tikslais, ji turi būti siejama su sąžininga priekyba, taip pat turi atitikti ir OSD. Yra keletas etinių aspektų, kurie nagrinėjami. Komisija yra pareiškusi, kad ji paskelbs naują versiją, bet mes galvojame apie teisio priepties sumažinimą. Jeigu komisija sumažins antro straipsnio taikymo apriti, tai turės įtakos ir licencijų uždavimui. Na ir taip pat, jeigu komisija atnaujins atitinkamų licencijų sąrašą, tai tuomet tokia licencija taip pat turės tokias pat teisės, kurios nurodytos licencijos antrame straipsnė. Taigi čia komisija gali koreguoti licenciją, taigi tiek iš mano pusės šiandien ačiū. Herzlichen Dank. Ich glaube, das war auch äh, sehr viel. Dėkoju. Gavome daug esminės informacijos mūsų aptariamais klausimais. Na, regisi dėl programinės įrangos jūrūdinio pobūdžio dar kyla tam tikrų e, neaiškumų ar slogučio kartais. Dabar žvelgiu į ponę Karlą e, Pianą. ji mums pateiks informacijos iš praktinės pusės susijusios su licencijomis šioje srityje. Prašom. Kalbėtojas nežymė mikrofoną. Uh, uh Ponas Karlo Piana. Kalbėti po uh, pono Šmic yra tikrai nelengva. Aš tik apibendrinsiu, nes jis pasakė viską, ką reikėjo. egzistuoja visa eilė licencijavimo sistemų, tai užkrimtų kokias 25 valandas, o tiek laiko mes neturim, tad pabandysiu sutilpti kokį 15 minučių ar net mažiau. Norėčiau susitelkti prie vieno aspekto, kuris yra svarbus. Nemokama e, e, programinė įranga yra tokia, kurią galima dalintis laisvai ir tai padeda vystyti tą įrangą laisvai. Programinė įranga labai sudėtinga, tokia sudėtinga, kad jokios įmonės negali pačios sukurti ją nuo pradžios iki pabaigos. Visi subjektai tos ir ties laukia, kokie patobulimai programos įrengės įvyks. Čia yra tikrai labai daugelypė aplinka ir kiekvienas licencijuoja uh, aukštesnio ar žemesnio lygmens e, programinę įrangą. Vyksta dėrybos, žmonės bando e, atsakomybę nustumti kitur, bando keisti sąlygas, bando atnaujinti tą įrangą, egzistuoja visa eilė iš tikrųjų labai sudėtingų aspektų, tai yra mano darbo dalis ir dėl to produktai vėluoja pakankamai daug. Kartais tos vėlavimas gali siekti šešis mėnesius, tam, kad būtų keletas dalykų aptarta. Jeigu jau esate įsigiję programinę įrangą, tokios darybos jums neberūpi, dažniausiai e, deramasi dėl pačių licenzijų. Mes kalbėjome apie Microsoft. Microsoft buvo labai sėkmingai veikianti įmonė, kuri teikė tam tikras platformas, kurios buvo atviros žmonės galėjo gaminti to, tos platformos pagalba gerai veikiančią programinę įrangą, bet jie buvo absoliučiai priklausomi nuo platformos valdytojų. Ir net e, galėdavo Microsoftas diktuoti kompiuterių gamintojams, kaip reikia gaminti kompiuteris, kiek, kokias technologijas reikia pasitelkti, kad tas kompiuteris ar ta programinė įranga gautų licenciją. Taigi kontrolė egzistavo ir mm, šios kontrolės dėka e, rinkoje vaidinamas yra labai stiprus vaidmuo. Saveikumas yra labai svarbus dalykas. Čia tenka kalbėti apie standartus. Tai yra geras dalykas, bet dabar standartus, e, standartai rengiami labai ribotoje aplinkoje. Jie pritaikyti tam, kad būtų galima naudoti patentuotas technologijas. Jie parengti taip, kad būtų gyvendinami patentavimo tolesni žingsniai. Patentai yra geras dalykas, be abejo, ir reikalingas. Jeigu patentų nebebūtų, tai tuomet programinės įrangos tiek kiltų problemų ir Europoje ir Jungtinėse valstijose. E, Visi galėtų gaminti saveikias technologijas, e, programinė įranga taptų nemokama, jeigu dinktų patentai, na, bet e, regis šitaip artimiausių metų neįvyks. Kaip sakė profesorius Muglin, būtina užtikrinti autorių teisės. E, Suteikiamus nesu tam tikros teisės. Uh, kopijuoti, daryti kopijas, jas kaupti, laikyti ir taip toliau. Autorių teisų srityje viskas būtų gerai, jeigu ta įranga visa būtų nemokama, jeigu viskas būtų, ar, ar iš tikrųjų viskas būtų gerai, ir taip ir ne. Programinės įrang, e, paprastai programinės įrangos programinį įrangą įsigiję asmenys paprastai nori atsikratyti priklausomybės nuo jos gamintojo. Ir jeigu ir paprastai, kai perkate kompiuterį, jums duodama laisva programinė įranga, problemos iškyla tada, kai norite apsaugoti savo kompiuterį. Jeigu norite parduoti kaip apsaugotą programinę įrangą, tuomet gali kilti tam tikrų klaustukų. Čia Unix pavyzdį galėtume paminėti. Čia programinį įrangą pagamino, e, sukūrė Bell labai greitai atsirado nesuderinamų ir apsaugotų Unix versijų. Taigi ta programinė įranga buvo laisvai paleista į rinką ir galėjo būti iš naujo apsaugota. Kai Čerdas Solnortas pirmą kartą susidūrė su šia problema, ir čia Galit paminėti Unix atvejais, parengė labai išradingą sprendimą. Technologinių požiūrių ir juridinių požiūrių tai iš tikrųjų puikus dalykas. Ir čia tarėtum, galėtume paminėti vadinamai copy left pavyzdį, tai yra laisvo naudojimo programinės įrangos. Saugomos programinės įrangos gamintojai paprastai kalba apie virusų pavojų, tačiau kopilefta laisvę naudojant programinę įrangą leidžia užtikrinti e, programinės įrangos laisvę. Jeigu jinai laisva, jinai yra laisva, tarnauja visiems ir tai yra gerai. Kaip čia viskas veikia? Turime dvi priemonės. Jau vieną aptarėme. Jeigu gaunate programinę įrangą, norite ją pakeisti ir platinti modifikuotą jos versiją, tai turite užtikrinti, kad tas produktas visą laiką bus laisvas, nemokamas. Kitaip tariant, kaip ir pradinis e, produktas, ta, e, ta, ta pradinė programinė įranga, e, tam nauja produktus taikoma ta pati licencija. Jūs turite taip pat e, su nauja programinė įranga pateikti ir tam tikrą kodą. Ir gavęs kodą paskui galite keisti programinę įrangą, galite ištaisyti joje esančias klaidas. Kadangi e, copy left paprastai būna įtraukta į bendrosios viešosios licencijos taikymo sritį egzistuoja konkrečios taisyklės, ten išaiškinta, kam reikalinga bendroji viešoji licenzija, koks yra tos programinės veiklos tikslas. Iš tikrųjų, egzistuoja tam tikra ideologija susijusi su tuo, kas vyksta licenzijavimo srityje. Bendroji, bendrosios viešosios licenzijos yra naudomus, kad ir kaip keista bebūtų, tų asmenų, kurie gamina E, laisvą programinę įrangą, kurią paskui nori parduoti kaip apsaugotą programinę įrangą. Yra įmonių, kurios sako, kad programinė įranga yra kaip ir privatus dalykas, tačiau paskui jinai patauginama įranga taip ir perdodama, parduodama kaip ir speciali apsaugota programinė įranga. Ir paskui stebint rinką pastebėjo, kad, e, pastebėta buvo, kad yra tokių žmonių, kurie nenori copyleft galimybės naudojimo. Jie nori tiesiog apsaugotos programinės įrangos. dviguba licencija šiam atveju nebūtų taikoma. Tai egzistuoja tokių projektų, kur egzistuoja dvigubas licencijavimas susijęs su tikrai e, laisva, nemokama e, ir atviro kodo programinė įranga. Kaip vystėsis e, programinės įrangos projektas, žvelgiant tik į licenciją. programinė apsaugota įranga ar neapsaugota įranga. Čia galima pasirinkti visą eilę galimybių, jų daugybę. Galima pasirinkti vieną ar keletą įmonių ar gamintojų, kurie dirba naudodami tą pačią technologiją. Ir paskui nusprendžiama parduoti tą programinę įrangą, kad turi didžiausią pridėtinę vertę. Yra kitų įmonių, kurios e, daugiau, kurio apyvartas siekia daugiau nei milijardas eurų per metus ir naudojamas būtent šita technika. Nėra jokio ryšio tarp subjekto pasirinktos licenzijos tipo ir to, ką daro paskui su programinė įranga jos vystytojai, kuriejai. Egzistuoja gada ribotų projektų E, labai stipriai kontroliuojamų projektų ir egzistuoja kiti projektai, dideli projektai, kurie gali paimti daug subjektų. Linuk, Limux yra to pavyzdys. Tai prasidėjo kaip individualus projektas, kuris ilgainiui vystėsi, jis pritraukė individualių vartotojų, e, asmenų, kuriems alga mokėjo įmonės, ir tuo pat metu Microsoft pradėjo investuoti į Linux. Tai yra viena iš labiausiai žinomų lai, e, laisvos nemokamos atviro kodo programinės įrangos. Norėčiau prieš baigdama savo pasisakymą pasakyti štai ką. Pabandžiau problemą žvelgti pardavėjų akimis pabandžiau įstoti vietą asmens, kuris sukūrė programinį įrangą ir parduoda ją vartotojui. Tačiau tai yra tik viena istorijos dalis. Tuo pat metu veikia sėkmingai vartotojas, programinis įrangos vartotojas. Programinį įrangą plačiai vartoja viešasis sektorius Italijoje ir Europos Sąjungoje yra gaminama programinė įranga. Jeigu pasižiūrėtumėte, kaip veikia um, skaitmeninė agentūra, tai pamatytumėte, kad e, ten e, ta agentūra skelbia konkursus, skatinama naudotis nemokamą programinę įrangą. Trūksta tokios programinės įrangos, kuri būtų subsidijuojama ir kurią būtų galima parduoti ar platinti kaip laisvą nemokamą ar atviro kodo programinę įrangą. Tačiau į tai ne per daug kas įsiklauso. Italijoje yra sakoma, kad administracija turi naudoti savo programinę įrangą, kurią turėtų veltui perduoti kitos administracijos struktūroms, bet jau būtų galima žengti toliau ir turėti visiškai laisvą naudojimo programinę įrangą. Man atrodo, kad tas požiūris nėra labai išmintingas, nes tuo būdu yra sumažinamos rinkos galimybės, turite mažiau tiekėjų, e, susidurite su konkurencija. Jeigu turite laisvą programinę įrangą, jūs turite tam tikras sąlygas susijusias su jos naudojimu, aišku, kai kas pabandys ko gero iš to gauti naudos. Bet jeigu kai kas galbūt norės parduoti šią programinę įrangą, tai tuomet atsiras vis daugiau asmenų, kurie norės jums pateikti tam tikrų elementų, tai programai tobulinti ir išlaikyti. Jeigu norite apriboti programinės įrangos naudojimą, tai paprasčiausiai kenkiate savo. Labai trumpai apie nuotolinę kompiuteriją. Tai kelia tam tikrų e, klaustukų, nes neaišku, kaip tai bus naudojama ateityje, tai mus atitolina nuo klausimo, kas tvarko šiuo atveju programinę įrangą. Galiausiai savo e, programinės įrangos kontrolė perduotate tretiesiems asmenims. Jeigu turite savo programinę įrangą, tai tuomet viskas tvarko. Jeigu duodate tretiesiems asmenims, galite atsikti taip, kad atsirasti vėl išeities taške. Turėsite apsaugotą programinę įrangą, privačią, neturėsite kitų šaltinių, gali tekti kreiptis į teismą, negalėsite vėl atkurti e, tos programinės įrangos, neturėsite saveikumo galimybės ir bus sunku užtikrinti kontrolę ir saugumą susijusiu su nuotolinė kompiuterija. Ypač tai pasakytina apie paslaugų sritį. Turime turėti reikiamas technologijas, kuris padėtų vartotojams užtikrinti saveikumą iškilus problemus vartotojas turi turėti galimybę atsisakyti paslaugų, atsimti savo duomenys ir mm, turėti galimybę pasirinkti. Ir čia turėtume su nuotolinė kompiuteriai elgtis taip, kaip programinės laisvos ir nemokamos programinės įrangos atveju. Galėčiau dar ilgai kalbėti, bet iš tikrųjų laikas bėga ir tuo ir baigsiu. Dėkoju uždėmesi, lauksiu jūsų klausimų. Ja, herzlichen Dank. Dieser Blick in die konkrete Praxis ist, glaube ich, immer recht wichtig für. Labai ačiū. Ačiū už praktinę informaciją. Mes turime galimybę pakomentuoti užduoti klausimus. Parlamentas turbūt irgi galėtų pareikšti savo nuomonę šituo klausimu. Man tai atrodo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Turėjau pasisakyti seminaro pabaigoje, tikrai turiu ką pasakyti, tačiau jau dabar, jeigu norite, jeigu leidžiate, galiu pakomentuoti šį aspektą, kuris mums ETEC generaliniam direktoratui labai svarbus. Kontraktai yra labai svarbu, mums šiek tiek sunku paaiškinti, kodėl mes darome teigiamą pasirinkimą. Tačiau padarysiu keletą pastabų, kurias e, pabandysiu nuskaityti nuo savo užrašų. Buvo labai, e, instrukt, labai e, instruktyvus visi jūsų pasisakymai. Ponas Plana, palėtė labai svarbu mums klausimą. Labai nelengva teikti, kad viskas visiems yra nemokama, o jūs būtent taip ir pasakėte savo pasisakymo pradžioje, kai minėjote laisvų šaltinius. Jūs sakėte, kad viskas viskam nėra nemokama mums visiems viskas nėra nemokama. Kai pasirenkame atvirą šaltinį, visada iškyla problema. Kokį kontraktą reikia pasirašyti? Tačiau svarbiausia tai, kad mūsų pasirinkimas nebūtinai būna laisvas tikrai ne visada būna laisvas tas pasirinkimas ir ne visada skaidrus. Mes turime surasti tokią laikmeną, kuri leistų įvesti mūsų pasirinktą instrumentą. Toliau e, profesorius Madlen. Jūs kalbėjote apie žinias ir technologijas. Tai irgi labai svarbi tema mums. Jums leidus, ponė pirmininkė, aš tą temą dar netrukus pasisakysiu, išdėstysiu savo patirtį. Žinias ir technologijas mes dalyjame su kitais. Profesorius Šmitas tai puikiai žino, kadangi jis dalyvavo tokiuose posėdžiuose, kuriuose mes bandėme gerai apibrėžti, kaip parlamentas tomis žiniomis dalinasi. Tačiau prie to irgi dar galiu sugrįžti. Pone pirmininkė, jūs kalbėjote apie tam tikrais atvejais pasitaikantį monopolį. Apie tai dar kalbėsiu, tačiau kartais atrodo, kad kaip tik su tuo monopoliu ir susidurėme. Nes e, nedelsiant vartotojai panaudoja tam tikrą instrumentą. Tačiau, kaip minėjau savo pranešime, parlamentas iš tikrųjų nėra monopolistas. Privati kompiuterinė įranga kom, e, parlamente nenaudojama. Tačiau kartais gali susidaryti toks įspūdis, kadangi labai dažnai matome, kad būtent Microsofto įranga visur stovi. Bet monopolį kažkur išlaikyti šioje srityje tikrai labai sunku. Tokie būtų mano pastebėjimai, preliminariniai pastebėjimai, tačiau po pusvalandžio galėsiu pašnekėti plačiau. Pirmininkė. Aš galvojau, kad viskas gali kirsti su laisvos rinkos taisyklėmis, būtent pasirenkant e, laisvą e, kompiuterinę įrangą. Ar jūs jau buvote susidūrę su tokio tipo problemomis? Aš girdėjau kai kur nacionalinės administracijos atstovai labai skūsdavosi, nes jiems būdavo sunku pasirinkti. Ar gali čia kilti kokiu nors konfliktų, kai kyla klausimas dėl viešosios rinkos ir su tuo mes susidurėme valstybės tarnyboje. Tai kas norėtų pradėti pasisakymus? Ponas Goš. Aš esu ponas Goš, dabar prisistatysiu. Aš atstovauju UNU Merit. Tai yra tas pats projektas, kuris sukūrė UPL licenciją kalbant apie praktinius dalykus, apie e, viešuosius pirkimus, tam, kad gautume laisvą kompiuterinę įrangą. Tai taip dažniau pasitaiko, negu e, gauti kompiuterinę įrangą su pardavėjo pavardę. Čia prie to dar sugrįšiu. Pirmininkė, dėl įvairių patikslinimų e, mes dar šnekėsime dėl konkursų. Aš irgi esu kalbėtojų sąraše, truputėlį vėliau kalbėsiu, jūs sakysite štai ką. Mes plačiai dirbame platinami atviro šaltinio programinę įrangą. Galite pats pasirinkti savo sprendimą įgyveninti, ar norite atviro šaltinio nu, įrangos ar ne. Tiesiog dėl e, dalyvavimo konkursuose. Norėčiau pasakyti, kad Münchene vyko konkursas, kur, buvo, kur programinė įranka sulaukė didžiausios sėkmės. Kalbu apie Müncheną, tačiau mes kalbame apie geriausią praktiką, su kuria norim pasidalinti. Uh, Ir manau, kad e, visuomenė turi mokėti naudoti šiais šaltiniais. Dėkoju. To, to, to uh, kolega Vina. Norėčiau pridurti porą žodžių prie to, ką sakė kolega Vilan. Jeigu teikiama programinė įranka, tai sakoma, kad draudžiama naudotis e, teik, pirkėjų, pardavėjų teikimus paslaugus, bet taip nėra, yra greičiau atvirkščiai. Yra galimybių įsigyti programinę įrangą ir paskui galima kreiptis į autorizuotus perpardavėjus ir programinės įrangos, jeigu jūs tobulinate tą įrangą ir norite ją parduoti. Tiesiog norima yra išvengti kad paslaugos neteiktų vienas ir tas pats subjektas visą laiką. Turite turėti galimybę kontraktų pabaigoje pereiti prie kitų dalykų ar kitų tiesėjų. Tiekėjų mes turime tokią taisyklę, kur yra tokia, kai egzistuoja kokia, koks nors patikimas sprendimas, e, tai reikia leisti jam gyventi savo gyvenimą, tai jis turi veikti praktikoje. Būtina naudotis programinę įrangą, viešajame sektoriuje tokią, kuri yra atviro šaltinio, laisva programinė įranga. Turite rinktis būtent tokį sprendimą. Jeigu toks sprendimas pasirodytų negyvybingas, tada turite teisę skelbti konkursą. Galite pasirinkti vieną sprendimą ar keliaropą sprendimą. Italijos konstitucinis teismas tai išaiškino, taigi čia viskas yra visiškai legalu, visiškai leistina. Galiausiai skelbiamas konkursas vienam kokiam nors subjektui. Vienas pardavėjas laimi tą konkursą. E, jeigu konkursas rengiamas vienam, tai tuomet be abejo viskas yra nelegalu. Dėkoju. Ačiū, ar kas nors turėtų pastabų? O gal klausimų? Prašom. Ačiū, sako ponas Stojanov. Deja, aš esu vienintelis komiteto atstovas šiame klausime. Tai, ką pasakė pranešėjai, buvo tikrai be galo įdomu. Ai tiesa, atsiprašau, yra štai dar vienas jaunesnis komiteto narys. Aš e, likščiol galvau, kad esu vienas vienintelis, dabar e, labai apsidžiaugiu, kad dar kažkas atėjo. Taigi, dėl tos e, atvirojo kodo programinės įrangos, ji man anksčiau buvo nelabai žinoma, o dabar supratau, kad ji tikrai labai naudinga. E, ekspertai apie tai taip pat diskutavo. Aš suprantu, kad yra e, daug e, žmonių, kurie yra motivuoti ginti savo programinę įrangą ne vien tik tais dėl autorinių teisių, bet dėl platesnės koncepcijos, kuri skatina technologijų raidą. Aš Labai džiaugiuosi, kad pasilikau šiame klausime, išklausiau diskusijos, tai yra vienintelis dalykas, ką dabar galiu padaryti. Tikrai labai patiko e, diskusija ir aš su nekantrumu laukiu antrosios seminaro dalies. Galbūt galėsiu netgi čia išbūti iki pat pabaigos. Ačiū, Kristijan. Yes, I, I'll just make, make the general remark. I, I apologize for, for Noriu pasakyti bendro pobūdžio pastabą. Kai vyksta viešuoji pirkimai, viskas vyksta taip, kaip jūs sakėte, be abejo, viskas pakankamai sudėtinga. Kai kurios licenzijos yra šiek tiek sudėtingesnės, pavyzdžiui, kalbant apie nacionalinį saugumą, mums reikia būti tikriems, kad nėra paliekama jokių nereikalingų kopijų sistemoje būtina užtikrinti kasdienį saugumą. Labai svarbus yra tas saugumo užtikrinimo aspektas, ypač valstybinės administracijos srityje ten gaminama daugybė dokumentų, jos reikia išlaikyti, juos prie jų būtina turėti įrangą dar daugybę metų. Vyriausybės ir verslo įmonės konkuruoja vienas su kita. Vyriausybės ne, tiksliau nekonkuruoja vienas su kitom, verslas konkuruoja. Jeigu kokia nors, kokia nors šalis atranda kažką gero šios ir tie kita šalis turėtų turėti galimybę tiesiog pasinaudoti tuo atradimu visuomenės labui. Turiu tokį bendrą klausimą kaip dėl nuotolinės kompiuterijos. Tai e, irgi turi tam tikrų trūkumų, tas informacijos saugojimas, tame vadinamame debesyje. Ir ne, nežinau, ką jūs apie tai manote, tačiau užgirs jūsų nuomonę. Ačiū, na, manau, kad tai labai gerai apibendrina šią seminaro dalį. Išklausėme įvairių minčių, taip pat ir apie nuotolinę kompiuteriją. E, susipažinome su tokios nuotolinės kompiuterijos potencialu, o taip pat ir kylančią riziką. Kalbėjome ir apie nemokamą programinę įrangą, taip pat e, išgirdome, kad e, gali kilti ir įvairių konfliktinių situacijų. Gal dabar suteiksiu žodį mūsų pranešėms, kad jie pasisakytų šio klausimo, paskui galėsime perėti prie antrosios seminaro dalies. Ponas Moglen. Ačiū, pirmininkė. Technologinė architektūra, kuri e, dominuoja pasaulyje per pastarosius 15 metų, gali būti apibūdinama e, tokiais žodžiais kaip e, E, serverių kompiuterija. Ir e, iš tikrųjų tokios, tokiais e, prietaisais vyksta labai daug procesų. Kas vyksta pasaulyje? Nuo tokio modelio, kuris pagristas sąsaja tarp serverio ar klientų, perinama prie modelio, kuris yra pagristas E, serveriais ir mobiliaisiais įrenginiais. Mobiliai įrenginiai e, dabar yra prijungti prie atitinkamo tinklo. Duomenys gali būti saugomi viename kontekste, jie tvarkomi kitame kontekste, na, o asmuo su mobiliuoju įrenginiu gali būti trečiame kontinente. Taigi, Iš tikrųjų labai svarbu veiksmingai naudoti išteklius, tai padeda sutaupyti e, energijos, taip pat taip palanku aplinkai, sistema yra lankstesnė, taip pat mažos bei vidutinės įmonės, taip pat stambios įmonės ir e, fiziniai asmenys gali lengviau visko naudotis, o taip pat tai mažiau ir kainuoja. Vis dėlto kyla ir nemažų sunkumų. Aš savo įžanginėje kalboje paminėjau autorinės teisės, ypač e, tas autorinės teisės, kurios yra susijusios su programinės įrangos klaida. Aš kalbėjau apie GPL arba EGPL. Ir ši sistema skirta apsaugoti vartotojų teisėms kai jie naudojasi tam tikrą programinę įrangą, kuri jiems teikia tam tikras paslaugas. NGPL turėtų uh, užtikrinti paslaugų teikimo laisvę, bet tai yra susiję tik su nedidelė programinės įrangos dalimi. Dabar dėl asmeninių duomenų saugojimo uh, kitoje šalyje um, nuotolinės kompiuterijos būdu kito asmens kompiuterija. Man atrodo, kad uh, tai šiais laikais tai praktiškai visi gali daryti. Jeigu yra didelis uh, duomenų rinkinys, uh, dabar yra daug tikrai duomenų, galime rasti asmens duomenų ir Google, ir Facebook, ir bet kuriai vyriausybei labai lengva gauti prieigą prie tokios informacijos, prie tokios mens domenų. Na, neįmanoma per šešias sekundės surasti kažkokią atitinkamą žmogų, tarkim, Niderlanduose. Na, o galbūt Prancūzijoje, kadangi jo teritorija didesnė, tai užtruktų gal 6,001 sekundės. Bet jeigu reikia tikrai surasti kažkokią asmenį, tai galima padaryti mažiau negu kad per vieną dieną. Pavyzdžiui, asmens mobilus telefonas išduoda, kur asmuo yra. Iš mobiliaus telefono galima nuspręsti, ką toliau ketina daryti žmogus. Ir dažnai aptikus žmogaus pėtsakus internete, uh, apie jį galima sužinoti daugiau, negu kad jį matant prieš akis. Pavyzdžiui, jūs, naudodamės jų kompiuteriu, galite žymiai daugiau sužinoti apie savo žmonos ar vyro veiklą. Taigi, dabar yra tikrai labai daug saugomų asmens duomenų. Ir kalbant apie programinę įrangą, dėl jau minėtų priežasčių, E, turėtų būti naudojama ir nemokama programinė įranga ir nuotolinėje kompiuterijoje. Nuotolinė kompiuterija vis sparčiau plinta, ji dažniausiai yra pagrista nemokama ir atviro kodo programinė įranga. Jūs patys galite susikurti savo debesį, naudodami e, kažkokią nemokamą programinę įrangą. infrastruktūra bus taip pat pagrista nemokama programinė įranga. Ta infrastruktūra yra matoma, ji gali būti analizuota ir ji gali padėti išvengti kokiu nors nepageidaujamų socialinių pasiekmių. Dabar yra pereinama prie mobiliosios kompiuterijos ir tai keičia globalę IT sistemą. Visi pasaulio operatoriai e, labai sparčiai bando perrašyti verslo procesus, atsižvelgiai nuotolinę kompiuteriją, nes to reikalauja klientai, vyksta globali e, kompetencija globaliame pasaulyje ir yra tikrai daug priežasčių manyti, kad viena didelė europinė įmonė dinks per ateinančius metus. Taip pat yra priežasčių manyti, kad viena iš didelių E, įmonių e, įsigalės visame pasaulyje. Galbūt jūsų asmens duomenis bus saugomi didžiaja apimtimi Kinijoje, negu kad 28 ES valstybėse narėse. Taip pat gali būti taip, kad Europos rinkos dalyvių bus uh, prašoma užtikrinti saugumą ir galbūt reikės galvoti ir apie ES teisės aktus susijusius su nuotolinė kompiuterija. Ačiū. Dėkoju. Visą tai labai svarbus dalykai. Kviečiu visus kalbėti trumpai, kadangi turime perėti prie antrosios mūsų seminaro dalies. Labai trumpai, kalbėsiu prancūziškai. Visiškai pritariu profesoriui Moglen, kad laisvoji kompiuterinė įranga bent jau dalį problemos išsprendžia ir duoda tam tikras garantijas, nes kai jūs e, gaunate kodą per GPL arba UPL, tai užtikrina daugiau skaidrumo. Nėra vadinamojo backdoor. Kaip galima pasinaudoti licenciją, kad ji apsaugotojus, nes juk licencija neapsprendžia paslaugų tiekėjo elgesio. Ir jeigu paslaugų tiekėjas e, nusprendžia pateikti kažkokius tai slaptus dėmen, duomenis, tai tikrai jo licencija nuo to neapsaugos. Šiandieną iššūkis toks - naudoti laisvą įrangą, e, o viešasis sektorius turi nustatyti tam tikras specifikacijas, pagal kurias nuotolinės kompiuterijos e, operatoriai turės e, suteikti tam tikras garantijas, kurios dabar į licencijas neįrašytos. Yes, I... Labai trumpai. Kalbėsiu labai trumpai, nes jau kalbėjau apie nuotolinę kompiuteryje. Dabar mes matome, kad kažkas e, labai keičiasi. Mes apskritai nežinojome to dalyko dar, dar netaip seniai. Ir reikia kažkokiu tai veiksmu imtis, kad suvaldytume situaciją. Daugiau gal nieko ir nepasakysiu, nes tai, kas jau buvo pasakyta kitų, e, pakartojama nuo mintis. Pirmininkė, dabar pabandysiu rezumuoti. Vas. Ir kas svarbu jūri komitetui? Potencialas, kurį turi laisvoji įranga, buvo daug daugiau panaudotas, negu gali įsivaizduoti viešoji nuomonė. Tačiau šį potencialą naudoja didelės įmonės, jos e, reklamą išleidžia milijonus ir aišku, e, žmonės nelabai supranta, kaip čia kas vyksta, jie vadovaujasi visai kitokiais kriterijais, kur, prie kurių priprato per keletą pastarųjų metų. Šiandieną kalbame apie visiškai kitokią teisinę sistemą, kuri labai skiriasi nuo ankstesnės, kalbant apie autorių teisės ir jų apsaugą. Beje, autoriai aišku nori tos apsaugos Ir čia matome naują galimybę, kad atsiras nauja, naujoviška kultūra, pagal kurią reikės atsižvelgti e, į įvairias kultūrinės ir literatūrinės realijas atitinkamai pritaikant kompiuterinę įrangą. Tai, kas išvystyta dabar, yra labai pažangu, tačiau ir toliau technologijos vystosi. Pasaulinis tinklas vis tankėja ir reikia žiūrėti labai atidžiai, kaip atsiradęs modelis, naujasis modelis vystosi kalbant apie laisvą įrangą, didžiu, didžiulė problema yra nestabilumas. Sakykime, programišiai gali daug lengviau decentralizuotą tinklą išardyti negu centralizuotą. Labai ačiū visiems už pasisakymą, buvo labai įdomu. Perduosime jūsų mintis kitų komitetų kolegoms. Ir manau, kad tai duos pakankamai peno kitoms mūsų numatytoms diskusijoms. Žodį suteikiu poniai Vikstrom. Uh, Ačiū, Eva. Labadiena visiems. Man labai malonu pristatyti antrą seminaro dalį. Kalbėsime apie nemokamos ir atvirojo kodo programinės įrangos teisinius aspektus. Mes e, aptarėme labai svarbę priemonę mums, tai taip pat labai svarbu ir viešosioms įstaigoms visoje Europos Sąjungoje. Taigi norėčiau pasveikinti mūsų svečius, tikiuosi, kad nesate pernelik pavargę. Aš žinau, kad laukia šviečia saulutė, tikiuosi, kad ji vis dar švies, kai mes baigsime šį seminarą. Taigi, visų pirma, norėčiau suteikti žodį ponui Ryšab Goš. Jis mums papasakos apie gairą sukurtas Europinių lygmenių, prašom. Žodis jums. Ačiū pirmininkė, gerbiami nariai, ponios ir ponai, kolegos, draugai. Tikrai labai džiaugiuosi, kad galiu Jums papasakoti apie gairias viešiesiems pirkimams. Buvo išplatintas atitinkamas dokumentas, jis yra pagrystas e, gairiamis dėl viešųjų konkursų. Mes esame sukūrę ir observatoriją. Dabar tai yra Europos komisijos e, svetainės dalis. E, Na ir ten kalbama ir apie tam tikrą pagrindą e, bendradarbiauti viešosioms įstaigoms. Ten taip pat yra e, pateikiamos ir formuluotės, kurios gali būti viešuosiuose pirkimuose, taip pat yra pateikiama informacija ir apie viešųjų pirkimų reglamentus ES, taip pat ir valstybių narių pavyzdžiai, kodėl atvirojo kodo programinės įrangos viešieji pirkimai yra įmanomi. Na, o šiandien norėčiau Jums pristatyti keletą minčių dėl atvirojo kodo programinės įrangos viešųjų konkursų. Visų pirma, kaip kad sakė ponas Moglen, tas atvirasis kodas yra tikrai labai svarbus pasauliniai ekonomikai. Ir taip pat reikia pasakyti, kad daugelis rinkos žaidėjų naudoja atvirojo kodo programinę įrangą. Yra ir tokia programinė įranga, kuri nesusijusi su viešuoju sektoriumi. Tačiau viešasis sektorius turi specifinių poreikių. Galbūt programinė įranga yra pigesnė, geresnė, galbūt e, ji susijusi su milijonais eurų ekonomikoje, bet e, reikia nepamiršti, kad viešajam sektoriui taikomi patingi reikalavimai viešasis sektorius turi vadovautis ES viešųjų pirkimų reglamentu. Dar vienas labai svarbus kriterijus yra užtikrinti vienodą traktavimą visiems konkurso dalyviams, visiems paslaugų teikėjams. Taip pat reikia siekti didžiausios naudos panaudojant mokesčių mokėtojų pinigus. Taip pat yra dar keletas papildomų principų, kurie labai svarbus viešam sektoriui. Na ir tie principai iš esmės yra tokie. Saugumas, skaidrumas, tarpusavio saveikumas, nepriklausomumas ir lankstumas. Kaip jau buvo minėta šios dienos diskusijose, dar prieš prasidant mūsų seminarui, skaidrumas ir saugumas yra labai svarbus dalykai viešajame sektorija ir taip pat labai svarbu apsaugoti duomenis viešajame sektorija. Taip pat tarpusavio saveikumas tai yra labai e, svarbus dalykas abiejais šiem tikslais. Tai yra susiję ar su prieiga. Pavyzdžiui, mes e, turime ir senų dokumentų, tarkim, jeigu dokumentas yra kokio dešimties metų amžiaus, tau jį sunku yra perskaityti, jeigu jo skaitmeninis formatas yra pasenęs. Taigi yra daug įvairių aspektų susijusių su viešuoju sektoriumi. Taip pat tai gali būti susiję ir su nuotolinė kompiuterija. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti - viešųjų pirkimų procesas. Paprastai nesakoma, kad mes norime uh, atvirojo kodo programinės įrangos. Ne, mes kalbame apie mūsų poreikius. Viešoji įstaiga turi tam tikrų reikalavimų ir dėl to reikia atitinkamos programinės įrangos, kurie atitiktų toks reikalavimus. Nustatant konkrečius reikalavimus, paaiškėja, kad atvirojo kodo programinė įranga geriausiai tuos reikalavimus atitinka. Uh, Ta pati galėčiau pasakyti ir apie nuotolinę kompiuteriją. Jeigu jums reikia užtikrinti, kad galėsite prieiti prie savo domenų ar kad jos galėsite perkelti kitus nuotolinės kompiuterijos serverius, jeigu jums reikia garantijų, kad jūs galite prieiti prie savo domenų ir juos perduoti kitiems operatoriams, tuomet jūs turite užtikrinti tam tikrą nuotolinės kompiuterijos operatorių paslaugų lygį. Na, Ir kalbant apie tokias garantijas, tai jas galima užtikrinti licencijų pagalba. Bet kalbant iš viešųjų pirkimų pusės, svarbiausia yra ne pati licencija. Autorinių teisų licencija yra tikrai geras dalykas, bet kai yra sudaroma sutartis su pardavėju, tai vyksta ne remiantis autorinių teisų licencija, bet daugeliu kitų dalykų. Ir Aišku, ta licencija yra ir tuomet e, viskas tampa aiškiau. Aš jau kalbėjau apie skaidrumą ir saugumą. Atvirojo kodo programinė įranga gali geriau tenki, atitikti reikalavimus, bet jeigu kalbame konkrečiai apie viešuosius konkursus, tai yra siekiama, kad atviro kodo programinė įranga būtų visiškai skaidri. Jūs turite žinoti, kaip ta programinė įranga veiks, kaip bus galima užtikrinti prieigą prie atvirojo kodo, kaip tas atvirasis kodas galėtų būti dalinamasis su kitais partneriais. Ir dėl to e, atviro kodo programinė įranga dažniausiai geriausiai atitinka tokius reikalavimus. Tiesiog yra atsižvelgiama į funkcinius reikalavimus. Viena iš priežasčių, kodėl reikia pabrėžti čia funkcinius reikalavimus, yra štai kokia. ES reglamente aiškiai nurodyta, kad turi būti sudarytos vienodos sąlygos visiems pardavėjams. Negalima paminėti prekinio ženklo ar konkrečių įmonių. Dažnai yra sakoma, anksčiau apie tai buvo kalbama dažniau, dabar jau rečiau, bet vis tiek teigiama, kad kai viešosios įstaigos pradėjo įsigyti atvirą kodo programinę įrangą, tai jos elgėsi neteisingai. Man atrodo, taip atsitiko ir Minšeno atveju, ir kitais atvejais buvo daug kritikuojama, kad teikiama pirmenybė vienam, o ne kitam. Viešųjų pirkimų direktyvoje yra aiškiai parašyta, kad uh, tikrai nieko blogo nėra teikiant pirmenybę tam tikram verslo modeliu, jeigu tas modelis atitinka jūsų reikalavimus. Jeigu jūs norite išsinomoti kažką, tai jūs galite tai padaryti vietoj to, kad tai pirktumėte. Tačiau būtų neteisinga e, teikti pirmenybę kažkokiai įmoniai. Jeigu jūs norite išnuomoti kažkokį tinklą, tai jūs galite padaryti. Jeigu jūs sakote, uh, kad jūs norite išsinomoti automobilius, tai galite padaryti, tai nėra draučiama. Ir pavyzdžiui, jeigu jums, jūs turite kažkokių tai poreikių susijusių su e, programinės įrangos klaida, tai nėra jokių priežasčių, kodėl e, kitos įstaigos negalėtų naudoti tokios pat programinės įrangos. Yra buvę atvejų, kai e, policija negalėjo migruoti į e, kitokią programinę įrangą, nes visi kiti policijos pareigūnai naudoja kitokią atviro kodo programinę įrangą. Taigi reikia įvertinti vairius operatorius. Galima e, patikslinti tokius funkcinius reikalavimus, jie yra susiję ir su licencijos reikalavimais. Taip pat labai svarbu įvertinti bendrą uh, bendrus kaštus susijusius su prieiga prie paslaugų. Jeigu jūs perkate tam tikrą programinės įrangos dalį, jūs tarsi teigiate, pažiūrėjau, teigiate, kad pasiūlymas galioja penkerius metus ir po penkerių metų jūs galite pakeisti operatorių. Programinės įrangos atveju susiklosto keista situacija. Po penkerių metų jūs teikiate naują pasiūlymą ir galite nurodyti įmonę tokią. Išimti leidžia teisės aktai, bet tai yra išimtis. Aš jau minėjau, kad buvo atlikti tyrimai ir buvo įvertinti 3000 viešųjų pirkimų dėl programinės įrangos. Tikrai buvo nemažai atvejų, kai buvo kalbama apie konkrečius prekinius ženklus. Tai kaip buvo minimos pažangiausios įmonės. Taigi programinės įrangos atveju tai yra gana normalu, galima skelbti konkursą penkeriams metams ir paskui po penkerių metų galima skelbti konkursą ankstesniam laimėtojui. Ir uh, E, sutartis atiduodama tam tikram operatoriui, nes jis turi visą reikalingą programinę įrangą. Ir dabar orientuojamės ne į funkcinius reikalavimus, o į tam tikrą prekinį ženklą. Pavyzdžiui, skalbamas viešas konkursas Fiat. Tai būtų nepri, neprimtina. Ir taip pat programinės įrangos atveju tai yra neprimtina. Taigi gairės nurodo labai konkrečius metodus, kaip turėtų būti taikomas ES viešųjų pirkimų reglamentas viešiesiams konkursams. Ir atviro kodo programinę įrangą ne tik, kad labai lengva įsigyti, bet tai yra akivaizdus pasirinkimas. Nereikia kažkokios specialios nacionalinės politikos ar europinės politikos. Tiesąkant, kai yra šalis vykdė atitinkamą politiką, čia galiu paminėti Italiją, Ispaniją ar Nyderlandus, tačiau tokia politika nereikalavo, kad viešosios įstaigos turėtų skelbti e, tokius konkrečius konkursus. Taigi tokia yra dabartinė situacija. Ačiū. Well, personally, I do look... Dėkoju. Aš Norėčiau išklausyti informacijos apie nacionalinės atvejus, apie studijas tą temą. Tad suteiksiu žodį Filip Leron iš Namūro universitetų. Jis mums apie tas slaptas istorijas dabar ir papasakos. Slaptas istorijas, kurias kiti vadina atviro šaltinio istorijomis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti jūri komitetui, kad paragino mane E, panagrinėti tuos nacionalinius regioninius pavyzdžius bei dalyvauti šioje darbo grupėje. E, turbūt padarysime vadinamąjį briefing paper, koks kiek patirtis yra vietinių lygių sukaupta, nacionalinių, tarptautinių. Tai yra didžiulis iššūkis, nes nacionalinės iniciatyvos, vietinės iniciatyvos, tai yra tokios iniciatyvos, kurių yra labai daug. Ir pirmasis etapas būtų toks, kad reikia pasirinkti e, reprezentacinį panelį. Taigi aš kalbėsiu apie šešis atvejus, kurie visai nėra kažkokie tai reprezentatyviniai atvejai, tačiau e, jais vis tik tais galima pailistruoti kai, kurius, kai kurias tendencijas. Manau, kad išeities taškas tai yra Europos direktyva 2418 dėl viešųjų pirkimų, e, kuri apibrėžia bendrai e, vaizdą, tačiau ta, ta vadinamai high level e, didelius pagrindinius principus, kurių reikia laikytis visais lygmenimis. Ir vienas iš tų principų yra tas, kad kai yra paskelbiamas konkursas, e, tai neturi būti diskriminacijos. Kai nustatoma tam tikra techninė specifikacija, tai ta techninė specifikacija neturi sudaryti nepateisinamų kliūčių tiekėjams, kurie norėtų į tą konkursą atsiliepti. Žinoma, praktikoje šiandieną matome labai daug diskriminacijos. Ponas Goš apie tai jau kalbėjo, tačiau taip pat yra ir vietinė ir nacionalinė ir regioninė administracija, e, e, kuri suprato, kaip apsimoka tas laisva įranga. Jie tiesiog pradėjo kelti klausimą, ką daryti, e, ar šviesti ir žmonės ir leisti jiems e, pažinti tą laisvą įrangą, kad jie, galė, kad jie galėtų tarpusavėje konkuruoti, konkuruoti, kaip padaryti, kad nebūtų tos e, diskriminacijos, angliškai level playing field. Galbūt e, galėtų taip atsitikti, kad žmonės tiesiog pradės labiau mėgti tą laisvą įrangą. Ir dabar norėčiau paminėti šešis atvejus. Jis, e, Niderlandų, Italijos, e, E, Didžiosios Britanijos, Belgijos, Prancūzijos. Labai sudėtinga buvo atlikti tą darbą, labai daug informacijos reikėjo apdoroti e, ir kartais e, naudotis tokiais kriterijais, kurie nelabai suderinami, bet kažkaip reikėjo sugretinti tas situacijas. Taigi dabar perinu jau prie pagrindinės temos. Tiesiog suksiuosi kaip bitutė tarp įvairių tų atvejų ir papasakosiu uh, Mm, apie tai, ką parašiau tame briefing paper apie šias iniciatyvas. E, aišku, e, tai yra tik apibendrinimas to darbo, kurį atlikau. Dabar chronologiškai kalbėsiu apie visas iniciatyvas. Man atrodo, kad tikrai įdomu būtų pradėti nuo Niderlandų, o Niderlanduose uh, yra NOIV iniciatyva, Netherlands Open Inner Building. Tai buvo Action Plan nuo 2007 iki 2011 metų. Iniciatyva labai įdomi ir ambicinga. Vadinama top-down iniciatyva. E, vyriausybė būtent tos iniciatyvos ėmėsi, skaitydama, e, norėdama e, paskatinti naudoti laisvosius, laisvos, laisvųjų operatorių paslaugas. Buvo labai daug veiksmų numatyta. Jie beje netgi savo ofisą sukūrė ir e, tas ofisas kaip tik tais ir dirbo su e, visa šia iniciatyva, sukūrė gairias, e, E, padėjo administracijoms pasirinkti, pasirinkti tuos atviruosius šaltinius. Viskas vyko ketverius metus. E, biudžetas iš tiesų labai labai padidėjo. E, iš pradžių buvo numatytas vienas biudžetas, paskui paaiškėjo, kad išleista daug daugiau pinigų. Iniciatyva labai įdomi, labai daug publikacijų buvo paskelbta ir apie gairias, ir apie skirimo kriterijus. Mm, apie daugelį kriterijų, pagal kuriuos yra pasirenkami atviriai šaltiniai. Deja, kai matome iniciatyvos rezultatus, suprantame, kad jeigu tai ir nėra nesėkmė, tai bent jau tos sėkmės, kurios siekia, ji nepasiekė. E, vienas kolega, kuris dirbo projekte, sako, kad 2010 metais buvo atlikta studija, kada jau buvo projektas labai įsibėgėjęs, buvo beveik pusė, e, pusė e, konkursų, kurie palankiau žiūrėjo į e, kažkokius tai privačius, o ne laisvus E, laisvas kompiuterinės įrangos. Taigi labai didelis nusivylimas, nors e, šiaip paėmus tai buvo visai teigiama patirtis. Aišku, veiksmas labai sunkus sudėtingas, veiks, e, bet rezultatai tokie, sakykime, taip ginčytini. Galima paminėti dar ir regioninį Piemono regiono, e, regioninę patirtį. Jie nusprendė priimti legio, regioninį įstatymą, pagal kurį, jeigu niekas nesipriešina, galima pasirinkti tą laisvą įrangą. Tas e, vietinis sprendimas, vietinis įstatymas buvo apskūstas e, konstitucinėme teisme, po to sekė konstitucinio teismo sprendimas. E, ir šis sprendimas buvo susijęs su dviem dalykais. Vietinė valdžia nusprendė e, priimti tam tikrus dalykus, kurie painiojasi su žmogaus, e, su e, autorių teisėmis ir tam tikrų netitikimų buvo su konkurencijos taisyklėmis. Dalis įstatymo buvo mm, paskelbta neteisėta Tačiau ta e, įstatymo dalis, kuri buvo pagrindinė, pagal kurią išėjo, e, kad e, open source suteikiamas yra prioritetas atviram šaltiniui, viskas mm, buvo tvarkoj. tai ne, ne, nemaišė konkurencijai ir dar buvo pasakyta, kad visi vartotojai paklūsta tom pačiom taisyklėm ir pagal visus kriterijus konkurencija vyko. Po to Italijoje nacionaliniu lygmeniu buvo priimtas panašus įstatymas, pagal kurį E, buvo skatinama priimti laisvuosius šaltinius. O jeigu tai būdavo nedaroma, tai turėdavo būti pateikiami pasiaiškinimai. Toliau Ispanijos pavyzdys. Čia irgi yra nacionalinė iniciatyva, kurie apima visus lygmenis. Aišku, Ispanai irgi sugalvojo išleisti įstatymą. Tai nėra vyriausybės lygmens įstatymas. Tai yra žemesnio lygmens įstatymas, bet pagal jį e, administracijos gali dalytis tarpusavėje savo, savo įrangą. E, aišku, pagal įstatymą yra numatytos tam tikros sąlygos ir įstatymas aiškiai nurodo OPL referencinius modelius bei UAPL licencijas. Dėja, turiu dar labiau trumpinti, pakalbėsiu dabar apie Angliją. Čia buvo ICT Strategy iniciatyva e, sugalvota. Pagal šią iniciatyvą Open Standard ir Open Source turėjo būti privilegijuojami. E, tai yra susiję dalykai, tačiau aš studijavau tik tais Open Source. E, turiu pastebėti, kad e, Anglijoje e, daugiau viskas blokaujama buvo kalbant apie atviruosius standartus. Ir dėl to strigo atvirųjų šaltinių pasirinkimai. Aš esu belgas, tačiau ne vien dėl tos priežasties norėčiau pakalbėti apie Belgiją ir pasakyti, labai gera iniciatyva, komunos lygio iniciatyva, IMIO ji vadinasi. E, iniciatyva buvo vystoma e, daugelį miestų. Ir šios iniciatyvos esmė buvo e, ta e, įranga naudoti tarp įvairių savivaldybių daugelis Valonijos komunų sistemą perėmė ir pradėjo naudoti komunalinio valdymo sistemą būtent paremta šią iniciatyvą. Faktiškai atsitiko taip, kad mažos, e, mažos e, įmonėlės prisijungė prie to projekto ir jį išvystė. Toliau keli žodžiai apie Prancūziją. Prancūzijoje buvo politinės iniciatyvos imtasi, ministras pirmininkas paprašė e, kitų politikų bei visų ministrų kreipti didesnį dėmesį į atviruosius šaltinius ir imtis tam tikrų šaltinių, pagal kuriuos būtų tie atvirieji šaltiniai e, privilegijuojami. Labai e, dar tobulintina Prancūzijos patirtis. E, Štai tokia būtų mano tų šešių iniciatyvų apžvalga. Aš jums persiusiu visą vadinamąjį briefing paper. Tačiau dar vieną pastabą pabaigai norėčiau pasakyti. Kai kurios iniciatyvos yra susijusios su tuo, kad žmonės norime supažindinti, kad yra, egzistuoja tie atvirieji šaltiniai. E, kita iniciatyvos dalis nukreipta į tai, kad žmonės tiesiog raginami pasirinkti tuos atviruosius šaltinius. E, vienoje e, daktarinėje disertacijoje numatytas labai svarbus etapas. Jeigu žmonių neįtikinsime, kad tie atvirieji šaltiniai yra gerai, tai e, faktiškai e, būna žlugęs reikalas. Ir Olandijoje, būtent e, Niderlanduose, būtent taip ir atsitiko, kad iš pradžių buvo pravestas tas e, informacinis darbas, na, bet viską aišku pamatysite iš mano sudaryto dokumento. Dėkoju. Jūsų atvejis įdomus, gera buvo apie išgirsti, keliaukim toliau. Pereikime prie sėkmingos nacionalinės patirties. Limux, taip vadinasi, projektas regis, jų tai krais žodis. Iš Laudės Haupštat iš Müncheno. Prašom. Dėkoju. Labai malonu čia būti. Ir papasakoti apie tą Limux paslaptį. E, Münchenė buvo priimta, e, priimtas sprendimas 12 tūkstančių klientų e, naudojasi šią sistemą, atviros, atviros platformos sistemą. Kaip supratau, turėčiau atsakyti jums į tris klausimus. Pirmiausia, kodėl projektas buvo pradėtas ir kas buvo svarbiausia šiam projekte, kas buvo mūsų uh, skatintojai svarbiausia, kas padėjus pasiekti sėkmės. Galėčiau atsakyti ir į kitus klausimus. Ir įdomu taip pat, ko gero, jūs sužinote apie tai, ko galėtų pasinaudoti kitos institucijos ir organizacijos. Manau, kad Europos parlamentas gali reikšmingai padėti pereiti institucijams prie atvirų šaltinių naudojimo. Pirmiausia, kodėl mes perėjom prie tos sistemos? E, to, trumpa tokia istorija buvo. 2000 metais sulaukėme formalaus laiško savo miesto savivaldybėje ir tuomet meras suprato, kad operacinės sistemas reikia e, sutvirtinti. Mes turėjome Münchino mieste visą eilę kompiuterį, nemažą kompiuterių parką, reikėjo įtobulinti. Vėliau ta įmonė, su kuria dirbome, paklausė mero, ar reikėtų pakeisti ir operacinę sistemą. Tuomet meras pripažino, kad pirmą kartą pripažino kad alternatyvų pernelik daug nebuvo, reikėjo kažką daryti. Viena svarbiausių koncepcijų minėtų tada buvo tvarumas ir paskui pasirinkimo laisvė programinės įrangos srityje. Buvo pasirinkta naudoti atviruosius šaltinius. Tai buvo. Čia, taigi mūsų politikai buvo mūsų didžiausi skatintojai žengti pirmin kiti projektai nebuvo gal tokie sėkmingi kaip mūsiškis, dėl to, kad trūksta politinės paramos. Na ir aišku, pati bendruomenė, miesto bendruomenė labai entusiastingai parėmė projektą. Mūsų turimi tikslai buvo tokie. E, reikėjo parengti standartizuotą Linux, Linux sistemą. Tai yra, Linux sistema yra Linux klientė. E, taip pat reikėjo Tuomet mes turime 15 tūkstančių vartotojų, kurios, kurie turėjo pakeisti sistemą pereiti prie Linux. Mes taip pat turėjome perkelti visą programinę įrangą ir nu, apsaugoti tam tikrus verslo procesus Taip pat turėjome sustiprinti savo programinę įrangą apskritai, jo standartus pagerinti, standartizuoti e, nuolatos Linuxo klientų vartojimo įrangą taip pat buvo svarbu. Nesunku atpažinti tą sistemą iš 33 tūkstančių darbuotojų, e, turime tūkstantį informacinių technologijų specialistų, turime taip pat ir nepriklausomus 22 e, informacinių technologijų departamentus. Bet koks uh, klausimas gali būti greitai išspręstas susijęs su uh, ta nauja uh, informacinių technologijų infrastruktūra. Jūs žinote, kad iš tikrųjų decentralizuota infrastruktūra buvo irgi pažangus labai sprendimas. Taip pat pasirinkome teisingą organizaciją. Mes Taigi, mums reikėjo parengti tam tikro formato dokumentus, kurių iki tol nenaudojome. Turiu pasakyti, kad žmonės, kurie dirba su Europos Sąjungos dokumentais, dabar gali naudotis Microsoft Office siūlomais sprendimais. Jie nėra labai brangus, tad pageidavimas buvo štai koks. Sutikite su tuo, kad bus numatyti atviri dokumentų formatai. E, mums iš tikrųjų, taip tuomet mes sakėme, tai buvo reikalinga. Mano nuomonė buvo tokia. Buvo pasitikima tam tikrais standartais, kurie buvo parengti. Standartai ir jų vartojimas yra būtini dalykai, bet kartais to nepakanka. Paimkime paprastą tokį atvejį. Galėtume, pavyzdžiui, ap, paminėti pavyzdį kabelio, kuris prijungs jūsų mobilų telefoną prie kompiuterio. E, USB rakto pagalba. Kai kas gal pasakys, kad tai yra visiškai pakankama, paskui seks ieškoti duomenų bazių. Jeigu iš IBM sistemos perėt prie Oracle sistemos, tai tuomet pamatysite, kad reikalingi tam tikri standartai, kurie yra detaliai išdėstyti, bet to irgi nepakanka. Et XML standartas taip pat nėra uh, pakankamas. Tad pamačiau, kad iš kad būtų pakeista sistema, kad būtų pakeista prieiga prie tos sistemos. Ir e, tai būtų geras sprendimas. Ko mes pasimokėm iš tos patirties? Norėčiau pasakyti, kad tas projektas buvo didžiulio masto. Nu, buvo numatyti iš pradžių labai paprasti tos sistemos dėgymo etapai, tokių kaip pavyzdžiui e, migracija visų dokumentų ir, ir, ir, ir biurų, paskui perkelimas jų, o kitas etapas jau buvo perkelti visą kitą naudoti Linux sistemą ir atidaryti tokius langus, kurie būtų atviri ir e, aiškus. Taigi, mes 2003 metais pradėjome projektą, dabar švenčiame savo dešimtmetį sistemos. Mums buvo sakoma, kad e, projektas neveikia taip, kaip reikėjo, bet tai nėra tiesa. galite pamatyti, kaip išvystėme pasaraisiais metais šį projektą. Na ir galiausiai viskas baigėsi gerai. Turime 14 milijonų klientų. Keturiolika tūkstančių, atsiprašau, klientų. Ir švenčiame savo veiklos garbingą dešimtmetį. Ko pasimokėme? Matote skaidruolėje. Pirmiausia yra būtina sustiprinti sistemą ir iš decentralizuotos sistemos perėti į centralizuotą, o paskui e, perėti prie migracijos klausimų. Paskui būtina standartizuoti, stiprinti, optimizuoti jūsų pačių informacinių technologijų sistemą, o paskui e, tą patį daryti su e, tam tikromis išorės jungtimis ir organizacijomis. Kai dėl priklausomybės klausimų, jeigu turite tam tikrų politinių tikslų, turite likti atsargus, turite atsižvelgti į vidinę kompetenciją ir turite rasti gerą pusiausvyrą tarp konkursų skelbimų ir kompetencijų turimų pačioje institucijoje ir įstaigoje. Būtina, kad būtų tinkamai sudaryti sandorį, kad būtų galbūt užtikrinti geriausia e, pusiausvyrą susijusia su, su, su, veik, su subnuma ir tam tikros veiklos. Be abejo, nuolatos reikia įtraukti suinteresuotas pusės į šiuos projektus, apie tai buvo įvadinėme mūsų žodyje kalbama. Ir būtina nuolatos politinė parama šiai sričiai. Tikiuosi, kad jums atsakiau į tai, kas mums padėjo, su kokiais sunkumais susidūrime, ko pasimokėme. Ir norėčiau pabaigti savo pasisakymą paminėdama du tokius dalykus. Atviras formatas Europos komisija Europos Sąjungai būtų puikus dalykas. Atviro šaltinio programinė įranga yra geriausias dalykas, jeigu norite būti nepriklausomi nuo pardavėjų. Jeigu turėsite klausimų, esu jūsų paslaugoms. Atsmėlai juos atsakysiu. Ačiū. Thank you very much. I'm not very much for, to into... Labai ačiū. Na, aš turiu prisipažinti, kad aš kaip Alde frakcijos atstovė uh, tikrai labai didžiuojasi Linus Turvalds. Jis yra vienos iš mano kolegės sunus. Atsiprašau, kolegos sunus. Ir e, iš tikrųjų jis labai puikiai dirba, taigi labai to didžiuojasi. Taigi mes netokie jau ir nepažangus. Kągi, dabar norėčiau Jums pristatyti Giancarlo Vilelę. Jis yra DJI Tech generalinis direktorius. Jis mums papasakos apie Europos parlamento patirtį su nemokama ir atvira kodo programinė įranga. Prašom, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jau turėjau progos pasisa... pirmojoje dalyje pasakyti mūsų požiūrių, šios Studijos išvados iš tiesų yra labai geros. Buvo kalbėta apie du lygmenis, apie politinį ir apie administracinį lygmenį. Aš atstovauju administraciniam lygmeniui, parlamentas e, politiniam. Norėčiau pasakyti keli žodžius E, jie bus naudingi tiek kolegoms panelio, tiek e, visais, visiems kitiems kolegoms. E, mūsų valdymas yra labai sudėtingas Vicepirmininkas yra už viską atsakingas, toliau yra koordinacinė grupė, kuriai priklauso pone Lichtenberger. Ji labai aktyviai dalyvauja diskusijose ir dar trečia organizacija yra, ta organizacija yra darbo grupė, kuris susideda iš trijų vicepirmininkų ir kvestoriaus. Tokiu būdu galima aiškiai susidaryti nuomonę, kad ICT valdymas Europos parlamente yra labai susijęs su e, administracija ir politinė orientacija. Būtent tai norėjau pasakyti. Profesorius Laurent pasakė du metodus - top-down ir bottom-up. Parlamente šiuo požiūriu politinė orientacija e, krypsta labiausiai prie atvirųjų šaltinių įrangos. Ir laimingai susiklošių sąlygoms e, administracija taip pat teigiamai juo žiūri. Po susitikimo galėjome padaryti kelis sėkmingus žingsnius į priekį ir iš mūsų atliktų darbų matome, kad mes at, e, dirbame panašiai kaip panelio kolegos. Mano vaidmuo šiandieną yra apibriežti realią situaciją. Taigi, parlamento patirtis labai pažangu, paž, pažengusi, kalbant apie atviruosius šaltinius. Ir Labai parlamentas pažengęs kalbant apie vystimo instrumentus ir technologijas. Mes labai didelės pastangas dedame į vystimą. Ir viskas yra, aišku, pagrįsta, pagrįsta atvirais šaltiniais. Kolegos iš parlamento, taip pat parlamentarai puikiai žino, kas tai yra Web Content Management. Parlamento kolegos sukūrė intranetą. Ir tas internetas yra kaip tik tais būtent ir paremtas atvirais šaltiniais. Paskutinioji sritis. E, labai svarbus dalykas yra transliavimas internetu viskas, kas vyksta e, internetu, kalbant apie transliavimą, eina būtent per tuos atviruosius šaltinius. Tai yra labai labai platis rytis. Kadangi atviruosius šaltinius parlamente galima pasirinkti, tai kaipgi tą galima padaryti? Mes nustatę tokias pačias taisyklės ir kriterijus, kurie taikomi pasirinkimui. Ar tai būtų kalbama apie komercinę įrangą, ar tai būtų kalbama apie atviruosius šaltinius, atvirųjų šaltinių įrangą. Visos techninės specifikacijos yra tokios pačios. Tačiau dar mes turime įsivedę kitą dalyką, kurį pavadinčiau atitikmen, atitikties patikrinimu. Tats atitikties patikrinimas susideda iš keturių aspektų. Pirma, kai pasirinkama yra įranga, turi būti laikomasi parlamente nustatytų standartų. Antra, reikia laikytis mūsų saug, nustatyto saugumo lygmens, parlamente nustatyto saugumo lygmens. Trečia, šiek tiek problematiška. kompiuterinės įrangos pažangumas, tobulumas, kad neatsidurtume klavietėje ją naudodami. Ir ketvirta, kai, kurie, kai kurios techninės specifikacijos. Taigi, remiantis šiais keturiais patikrinamaisiais atitikmens kriterijais. Parlamente yra numatytas numatyta, kad e, politinėme lygmenyje būtent yra skatinama naudoti atviruosius šaltinius. Būtent taip mes ir darome parlamente ir pasiekėme tam tikro rezultato. Čia turiu kai kurios duomenys, ponia Lichtenberger tikrai juos žino, kadangi mes tuos duomenys jau esame pristatę politinių frakcijų koordinatorių grupėje. Taigi šitame dokumente aiškiai parodyta, kad parlamento viduje būtent yra skatinama naudoti atvirosius šaltinius. Kartais gali susidaryti toks įspūdis, kad gal taip ir nėra, nes labai dažnai matome Windows, naudo, kad Windows naudojama. Žinoma, Windows labai svarbu vaidmenį atlieka, nes kiekvieną dieną su jais dirbame. Tačiau tikrai negalima tvirtinti, kad Windows sudaro daugumą. Ir tikrai negalima atmesti galimybės, kad mes šioje srityje taip pat eisime ir šitą kryptimį. Tačiau yra numatyta tokia nuostata, kad visos institucijos turi daryti tarp institucinį pasirinkimą. Kitaip tariant, kiekviena institucija negali veikti savo nuožiūrą ir pasirinkti pati viena įrangą, nes tada kiltų komunikacijos problemų su kitomis institucijomis. Aišku, tai yra labai svarbu, kontraktų valdyme lyderiauja Europos komisija, tačiau jį tą daro tik tais du mėnesius. Net tiksliau, e, aš prieš du mėnesius buvau paskirtas vadovauti tarp instituciniam e, informat, politikos komitetui, taigi pabandysime e, iš savo pusės padaryti tam tikrą įtaką. Mes labai puikiai susipažinę su tuo, kas vyksta rinkoje, kalbant apie e, atvirus šaltinius taip pat. Ir mes Komercinę įrangą pakeitėme atvirąją įrangą labai daugelįje vietų ir tą tebe darome. Labai svarbu tą paminėti, ką ir darau. Prieš paskutinis dalykas, nes paskutinis dalykas svarbiausias ir jį pasilieku pabaigai. Taigi, prieš paskutinis dalykas, kurį norėjau paminėti. Parlamentarai naudojasi tokią sistemą, kuri leidžia jų nešiojamuose kompiuteriuose instaliuoti tam tikras įrangos aplikacijas. Mes e, suteikiame vartotojams tam tikrą individualaus pasirinkimo laisvę, ką jiems suteikėme detaliai nevardinsiu, tačiau tą padaryti galime dėka to, kad naudojame atviruosius šaltinius. Dar labai svarbi patirtis parlamento šioje srityje. Tuoj paminėsiu ją. Tai yra IT4AM. Mes nepirkome, mes išvystėme tokią įrangą kuri yra labai naudinga parlamentarų veiklai. Ta matome iš visų mūsų turimų skaičių. Per tą sistemą buvo pateikta vien per pastaruosius metus 290 tūkstančių pakeitimų. Tai yra labai draugiška vartotojų sistema ir aišku, parlamentas, remdamasi savo politinę orientaciją ir savo techninėmis galimybėmis, išvystė tokį instrumentą, kuris yra naudojamas parlamento viduje. Ir tai būtent yra atvir, at, atvirojo šaltinio produktas. Jau minėjau, kad profesorius Šmits buvo tartų asmenų, kurie prisidėjo prie operacijos sėkmės. Operacija pati buvo pradėta Amerikoje, o prašymų prie jos prisijungti gauname iš visų pasaulio kampelių. Taigi parlamentas siūlo atviruosius šaltinius rinkoje ir tie atvirieji šaltiniai atitinka visus EUPL kriterijus. Ir ne tik, kad tuos kriterijus atitinka. Mes dar ir sukūrėme partnerystę su įmonėmis, kurios tuos atviruosius šaltinius kūrė. Taip pat yra tam tikrų sričių, e, kur parlamentas skatina tolesnį atvirų šaltinių vystimasi. Mes dirbame, dirbame su XML, kuris leidžia e, skaidriai kurti mm, dokumentus. Mes dirbame kartu su Amerika ir tarp institucijų, tarp institucinių lygmenių mes jau pradėjome vystyti tokią mintį, kad gaminant e, dokumentų gamybai turime pasitelkti pasaulinį metodą. Tai yra toks dalykas, kuris leis lengviau ir paprasčiau funkcionuoti administracijai ir suteiks daug didesnio skaidrumo. Nes tokiu būdu parlamentas ir kitos institucijos, jeigu būtų XML e, standartizuota pasauliniu lygmeniu galės prieiti prie visų pasaulinių dokumentų, tarptautinių mastų. E, lygiai tą patį galės daryti ir, daryti ir visi Europos piliečiai. Tai štai tiek norėjau papasakoti, labai džiaugiuosi, nes matau, kad panelio kolegų išsakytos mintys labai puikiai yra atspindimos mūsų darbe. Mes labai neblogai pasistumėję į priekį. Kita vertus, labai džiaugiuosi, kad dirbame su sutarčių klausimu. Aišku, ten dar labai nemažai dalykų lieka išspręsti tuo ir pabaigsiu. E, atsiprašau, kad neaiškus buvo mano pirmasis pasisakymas. Plana pasakė, kad aš tikrai neaiškiai pasisakiau. E, aš norėjau pasakyti ir dar kartą pakartosiu. Kadangi mes griežtai taikome visas finansinio reglamento taisyklės, tai atsidurėme tokioje situacijoje, kada rinkos turi būti kaip galima labiau atviros. E, ir kalbant apie atviruosius šaltinius, pasirinkimas ne visada būna toks platus, kokio norėtųsi. Štai tokia mintis, kurią, buvau, kurią norėjau išsakyti pirmojoje dalyje. O tą problemą kaip tik tais reikėtų ir spręsti. Mes turime eiti būtent tokia linkme. Tikiuosi, kad kalbėjau išsamei e, ir labai dėkoju, kad pakvietėte mane. Je vous remercie, monsieur Villela. And by that, the time has... Dėkuoju, ponė Vilela. O dabar laikas diskusijoms kiek supratau, iš ankstesnių pranešimų problema, kurią pabrėžė Juta Krojus, yra tokia, tai yra atvirų e, šaltinių problematika. Ir čia kažką reikia nuveikti šios rytyje. Kolegos, suteikiu žodį jums klausimams. Penkias minutės dar turime, kalbėkime labai trumpai. Prašom. Dėkoju. Kalbėsiu prancūziškai, nes tai yra mano gimtoji kalba. Tris klausimus turiu. Noriu pirmiausia padėkoti visiems ekspertams, kurie labai įdomius pranešimus pateikė. Pono Vilelos norėjau paklausti, kiek jūsų manimų reikėtų laiko, kad Europos parlamentas galėtų atsiliepti į ponios Kreis e, pageidavimą dirbti su dokumentais, kurie būtų atvirų standartų, biurams pritaikytų standartų, kad būtų galima pasiekti to paties sėkmės lygių kaip Müncheno miestas ir kad būtų galima perėti prie laisvos programinės įrangos. Tai pirma. Antra. Norėčiau sužinoti, kokia šiandien yra informacinių technologijų biudžetuose dalis skiriama licenzijoms ir laikmenoms E, kiek ir kiek kainuoja, pavyzdžiui, programinė įranga, laisva programinė įranga. Ar galėčiau išgirsti, sako pirmininkai, jūsų pavardę? Aš esu Nikulė Pitijau, esu vienas iš tų asmenų, kurie aktyviai veikia laisvos programinės įrangos e, sitie. Aš dirbu Briuselio universitete, esu fizikos mokslų daktaras ir informatikos mokytojas dėstytojas. Antras, antras klausimas bus skirtas turbūt jūs turėtumėte užduoti. François Raval. Esu laisvos programos įrangos kūrėjas. Norėjau iškelti štai tokį klausimą, kuris yra susijęs su manim, kaip su asmeniu ir kaip su programinės įrangos kūrėjų. Tai yra vartotojų taip pat iškyla tam tikros grėsmės laisvai programiniai įrangai. Europos Sąjungos parlamento nariams šis tenka tam tikrą atsakomybę priimti reikiamus teisės aktus. sistema. Windows yra taikoma nešiojimuose kompiuteriuose ir čia tai iškėl tam tikrų specifikacijų problemų. Tie kompiuteriai paprastai parduodami su Windows operacinėmis sistemomis. Parduodamas tai kompiuterį su Windows motoru pridedamas vadovėlis O laisvos programinės įrankos kūrėjas, rengdamas savo įdamusis driverius, turi, neturi galimybės tobulinti tų, tų dalykų. Kai kalbame apie eksploatavimo problemas, galime pastebėti, kad egzistuoja daug nesuderinamos įrangos. Grįžtama prie Windows operacinių sistemų ir galiausiai e, Windowsas primeta prievolę pirkti jų įrangą. Reikėtų, kad būtų tokių vadovėlių naudojimų, kur būtų aiškios specifikacijos, kad nereikėtų vėl grįžti prie Windows. Primti, ačiū. Dar vienas klausimas. Ketvirtas, penktas. Kągi darysim? Turime dar dvi minutės. 30 sekundžių kiekvienam. Klauskite. Prašom. Ok. Uh, François Pellegrini. François Pellegrini. Esu informatikos dėstytojas Bordo universitete. Tartų grėsmių, kurios kyla laisvai programiniai įrangai, nes buvo spręsti autorių teisų klausimai, viešųjų pirkimų klausimai taip pat. Uh, ir ekspertai labai aiškiai tai pripažino, yra dvi tos drėg, grėsmės, kurios, kur gali daug ką nuveikti Europos parlamentas. Dėl to aš šiandien čia ir esu. E, prašome Europos parlamentų narių pagalbos. Tarpusavio saveikumo klausimas buvo užduotas ir aš manau, kad jį e, turėtų spręsti Europos parlamentas, nes būtent Europos parlamentas e, galėtų prašyti, kad atsirastų direktyva dėl tarpusavio saveikumo. Ir susietėjai pardavimai, tokie kaip pavyzdžiui Apple įrangos atvejais, kad kai, kai dabar verčiami vartotojai tik viename tinklalapį įsigyti įrangą, būtų draudžiami įstatymu, kad piliečiams netektų e, ginti savo interesų teismuose, sudėtinguose brangiuose teismuose. Aš manau, kad būtina turėti reikiamą įrangą, reikia pagrindų direktyvos, kuri padėtų tokius atvejus išspręsti. Kitas dalykas, kuris yra labai svarbus, yra e, patentų programos ir mūsų klausimus. Neseniai ponas Moglin apie tai kalbėjo. Dabar yra labai daug ekonominių duomenų, kurie rodo, kad šis mechanizmas, kai bandoma išplėsti patentų sistemą, apimant nematerialius dalykus, yra neefektyvus dalykas ekonomiškai ir tai yra e, per nelik tolinai klausimas. Ši, parlamente tas sprendimas nebuvo priimtas. Gruodžio mėnesį buvo balsuota dėl vieningo patento sistemos ir buvo numatyta galimybė leisti specializuotam teismui priimti sprendimą dėl patentų. Dėl tų patentų, kurie, e, dėl kurių negali spręsti ES teisingumo teismus. Tai yra, jeigu matoma, kad patentų sistema bando išvengti ES taisyklių, būtina, kad e, būtų galima užkirsti kelią rentoms, kurios kyla iš tam tikrų monopolicinių mechanizmų taikymų. Norėčiau nu, atkreipti Europos parlamento dėmesį į tai, kad, šis, kad šį mechanizmą apskundė Ispanija. Ir manau, kad būtų svarbu, kad Europos parlamentas grįžtų prie programinės įrangos klausimų šiame kontekste, kad būtų galima problemas išspręsti kartą ir visiems laikams piliečių laisvių užtikrinimo labui. Dėkui. Okay. Akivaizdu, kad tai buvo tikrai labai sėkmingas klausimas. Ir žinote ką, aš jau dabar norėjau padaryti išvadą, bet iš tikrųjų jūs padarėte išvadą, tai aš nelabai ką begaliu ir pasakyti. Dar vienas klausimas, kas ten jį norėjo pateikti, man atrodo, kad štai jūs, prašom. Ačiū. Aš taip pat kalbėsiu prancūziškai. Žantandus, Aš atstovauju įmoniai, kuri m, mm, propaguoja laisvą įrangą. Aš norėčiau apie programinę įrangą ir apie naudojimą paklausti, o taip pat norėčiau suformuluoti konkretesnį ir techniškesnį klausimą dėl transliavimo internetu. Parlamente, kai buvo paminėta ir komisijoje, transliavimas yra dar techninis klausimas vienas būtų. Ar galima pasirinkti laisvą programinę įrangą, e, nes e, tie, kurie naudojasi tą laisvą įrangą, labai sunkiai gali prieiti, tiksliau sunkiai pasižiūrėti, kas transliuojama iš parlamento. Uh, E, kai kurių dalykų žiūrėti net neįmanoma, nes tai yra Silverlight technologijos, kurios neprieinamos laisvosios įrangos vartotojams. Ir mano klausimas skirtas ponui Vitelė. Ar numatėte komisijoje atlikti tarptautinę unifikaciją, kad e, būtų galima lengviau žiūrėti debatus, kurie vyksta parlamente bei taryboje. Jums taip pat norėčiau padėkoti, o dabar paskutinis klausimas šitam ponui suteikiu žodį. Oui, euh, Étienne Salier, je suis également dans la... Étienne Salier, taip pat e, su Nikola Petio kartu dirbu. Aš norėjau atkreipti dėmesį į vartotojo teisę patikrinti kokybę ir patikimumą. Mano klausimas siekia toliau negu backdoor vadinamasis. Tačiau norėčiau paklausti, ar yra galimybė patikrinti uh, Ar yra kažkokia tai juodoji dėžė komisijoje? Šito mes nežinome. Okay, and that concludes uh, the discussion. Kągi tai baigia mūsų diskusiją. Dabar norėčiau sutikti žodį ankstesniems trims kalbėtojams. Gal galite kalbėti po 2-3 minutės? Kaip manote, ar e, jums pakaks poros minučių? Tikrai būtų labai gerai, jeigu jūs pri, apsiribotumėte porą, porą minučių. Dabar norėčiau suteikti žodį Rišab Goš, o tada kitiems kalbėtams. Dvi minutės, prašom. Ačiū. Aš galiu dvi savo minutės paukoti ponui Vilelę, nes jis susilaukia daug klausimų. La même chose pour moi, juste en, en termes de... Lygiai taip pat ir mano atveju. Dėl patentų programinės įrangos daugybė klausimų yra neatsakytų. Ir tiesiog klausimai neišspręsti nuo 2005 metų. Kai kas mane, kad buvo pasiekta pergalė, kad teisės aktas nebuvo priimtas, tačiau gal netaip šlovingai viskas baigėsi, kaip mes manome, nes vėl grįžome į išeities tašką. Vėl turime dirbti su patentų biuru Europos. Reikėtų ko gero vėl grįžti prie šios diskusijos. Dėkui. Ir aš savo minutės jums aukoju. Uh, je dois vous dire uh, Turiu jums, gerbiami kolegos, pasakyti štai ką. Aš jau turiu priimti tam tikrą įsipareigojimą teks pakviesti jūs vakarienės, nes noriu. Tektų pakviesti vakarienės, bet, čia, bet neteks, kadangi turiu kitų įsipareigojimų. Be abejo, klausimai šio parlamente nenagrinėjami. Mano pasisakymas nebuvo tokio aukšto lygio kaip kolegų pasisakymai, bet uh, Aš kalbu apie labiau praktinius dalykus ir suprantu, kas ir kaip. Turiu nuoširdžiai atsiprašyti, kad nepasižymėjau klaususiųjų pavardžių. Tai yra labai blogo auklėjimo pavyzdys, bet man tiesiog nepavyko. Pirmasis klausimas buvo toks, kiek laiko reikia Europos parlamentui, kad būtų pereita prie ponios kreis minėtos sistemos, kalbant apie dokumentų gamybą XLM ir pagal jungtinių tautų numatytų standartus. Norėčiau pasakyti, kad parlamentas jau dirba ties šiuo požiūriu. Mes dokumentus jau būtent taip įrengėme. E, pas pastarąjį penktadienį, Liepos penktą dieną. Dalyvavau kaip parlamento atstovas e, publikacijų biuro posėdėje. Jeigu pažiūrėtumėte protokolą to posėdžio, pamatytumėte, kad ten aš oficialiai Europos parlamento vardu paprašiau sudaryti darbo grupę, kuri diskutuotų apie būtinybę dokumentų gamybą XLM formatu įdėkti pagal jungtinių tautų standartus. Ir tai turėtų būti padaryta visose institucijose. Tai buvo toks formalus pasiūlymas Europos parlamento vardu šitam komitetui. Esu tarp institucijų komiteto narys, atsakingas už informatikos klausimus. Kito posėdžio darbo tvarkė, kuris rugsėjo 9 dieną ir kuris vyks Europos parlamento salėje, įtraukti temą susijusią su XML dokumentų formatu. Parlamentarai turės irgi dėti visas pastangas, kad tie procesai būtų paspartinti. Gaila, negaliu pasakyti, kiek dienų, savaičių, mėnesių ar, ar, ar valandų mums prireiks, bet galiu um, štai mm, mūsų svečiui pasakyti, kad procesas prasidėjo, kai tik turėjom formalią progą tai padaryti. Mes tiesiog Europos parlamente numatėme tokį dalyką. Antras klausimas. biudžeto dalis, procentai biudžeto. Sakyčiau, kad e, padaryta yra polygiai, pusė ir pusė biudžetų skiriama tiems dviem klausimams. Aš tokio klausimų šiandien čia nelaukiau ir skaičių su savim neturiu, tačiau esu beveik tikras, kad e, veiksmams susijusim su atviro šaltinio programinė įranga biudžetas yra didesnis už E, kitiems, kitoms reikmėms skirtus, e, skirtas lėšas. Kai dėl tarpusavio saveikumo ar sistemų sudarinamumo, kaip aš vadinu, iš tiesų egzistuoja tam tikri techniniai įsipareigojimai ir tai trukdo kartais rinktis ir būti laisvesniems. Manau, kad Europos parlamentų nariai žino šią problemą. Na ir iš tikrųjų, čia mes kalbame apie teisėkūros procesą, kuris turėtų būti pradėtas šiuo klausimu. Na, techninių požiūrių taip pat galima šį veitą nuveikti. Mes numatome tam tikras techninės specifikacijas konkursų metu. Mes teikime užtikrinti tarpusavio saveikumą. Mes prašome uh, dalyvių konkurso už, uh, įrodyti jų galimybę adaptuoti savo sistemas, prireikus tai padaryti. Ketvirtas klausimas. Internetinės transliacijos. Norėčiau pasakyti, kad tai nėra vienas iš mano vaidmenų kuruoti šį klausimą. Norėčiau pasakyti, kad dėčiau jį atsakyti kitą klausimą. Na ir paskutinis klausimas. Mūsų bičiulis uždavęs klausimą paskutinis kalbėjo apie e, vartotojų teisę kontroliuoti kokybę. Mes labai jautriai vertiname šį klausimą. Mes jau treji metai, ar tiksliau dviejų su pusė metų, pradėjome projektą, kuris vadinasi į parlamentas. Elektroninis parlamentas svarbiausi dalykai ten yra susiję su dokumentų gamyba, kurios dėka leidžiame dokumentus gaminti ir platinti laisvai. E, taigi, E, tai e, yra būtina, kad būtų gaminami geri, geros kokybės dokumentai, kurie būtų įskaitomi ir tinkamai parengti. Turime formalų projektą e-parlamentas, kuris tai tie, tie dalykai, kurie reikalingi dokumentų gamybai ir jų platinimui. Ačiū už klausimus. Ačiū kolegoms, kurie leido dar laimėti tą keletą minučių atsakymams į klausimus. Dėkoju. And by that I have the pleasure. Na kągi, ir tuo man tenka garbė baigti šį seminarą. Mes iš tikrųjų daug ką sužinojome apie atviro kodo programinę įrangą. Norėčiau pabrėžti, kad tikrai mes dar turime plėsti savo žinias ir taip pat turime užtikrinti geresnį valdymą šioje srityje. Taigi, tokie būtų mano baigiamieji žodžiai. Dar norėčiau Jums pasakyti štai ką. Dabar mūsų pakviesti ekspertai iš šio pastato turėtų išeiti lygiai tokiu pat būdu, kaip čia pateko. E, ir mūsų darbuotojai jums padės iš išeiti. Jūs tikriausiai neįsivaizduojate nieko baisesnio, kaip būti užstrigusiam kažkur šiame pastate, kai laukia toks gražus oras. Ačiū už tai, kad dalyvavote mūsų seminare. you know what, to those that consider them... Dabar kreipiuosi į tuos, kas save laiko e, Europos parlamento nariais. Likite salėje, nes mums e, lieka dar e, vienas, viena užduotis šiai popietiai. Okay, everyone that... Kągi, jeigu jūs save laikote Europos parlamento nariais, tai atsisėskite į savo vietą, o visi kiti būkite malonus ir tyliai, išeikite iš salės. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Of course it is.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 Pana Stojanov yra salėje, puikų mėlis. Esame keturiese. Ir kasgi dar mums liko? Tai yra 27 darbo tvarkės klausimas. E, nuomonės projekto svarstymas. Nuomonė vadinasi mokėjimo sąskaitos. Pranešėjas Dimitar Stojanov. Prašom, žodis jums. Ačiū. Pirmininkė. Kalbant apie šią nuomonę, tai mes jau anksčiau apie tai diskutavome, taigi aš dabar tik pateiksiu keletą komentarų apie komisijos pasiūlymą. Tas komisijos pasiūlymas yra išties labai įdomus. Ir aišku, prieš tai buvęs seminaras buvo be galo įdomus. Taigi, komisija siūlo suderinti teisės aktus valstybėse narėse. Ir dėl to turėtumėm uh, suderinti ir tuos mokesčius, kurie yra renkami už mokėjimo sąskaitų tvarkymą. Taip pat ES piliečiai įgaus ir daugiau teisių. Visų pirma, jie galės žymiai lengviau pervesti lėšas iš vieno banko į kitą, naudodami switch sąskaitas arba swift sąskaitas. Na, o antra, bus sukurtos tokios banko sąskaitos, leis vartotojams patiems atlikti mokėjimus, nepriklausomai nuo to, kokia yra jūsų ekonominė situacija, jūs galėsite turėti mokėjimo sąskaitą. Kiekvienas pilietis turės teisę turėti bent jau po vieną sąskaitą kiekvienoje valstybė narėje. Aš tikrai labai remiu komisijos pasiūlymą. Esu įstikinęs, kad bankų sektorius turėtų būti reglamentuojamas. Dėl to taptų paprašiau atlikti mokėjimus. Dabar irgi yra paprastų būdų atlikti mokėjimus, bet jie nėra prieinami visiems, nes šiais laikais bankai renka daug mokesčių už pavedimus Na, bet tie bankų mokesčiai turėtų padengti tik administracinės išlaidas valdant tokius mokėjimus. Aš dabar negaliu pateikti daugiau detalių, daugiau informacijos, nesusiduriu su tą pačią problemą, kaip ir anksčiau kalbėjęs kolega. Kalbėjusi kolegė, mes perėmė kitą salę, o visi mano dokumentai liko ankstesnėje salėje. Aš vis dar diskutuoju su uh, susijusiomis pusėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, taip pat bankų sektoriumi, taip pat vartotojus atstovaujančiomis organizacijomis. Aš tai tikrai pasistengiau ir patobulinau šį pasiūlymą. Šiaip baigdamas galiu pasakyti, kad pasiūlymas tikrai yra geras ir jis atitinka ES piliečių interesus. Ačiū. Tikrai uh, mus uh, labai sužavėjo tai, kad komisija atsiuntė net devynis atstovus iš karto suteikiu žodį komisijai. Dėkoju. Mes rengėme šį siūlymą, e, buvo įtraukti vartotojų reikalų vidaus rinkos direktoratų atstovai. Aš atstovauju vartotojų reikalų direktoratui. Kaip žinia, turime e, naują komisarą šią srityje, kuris nori, kad šiame teisėkuros siūlyme kartu e, su ponu Barnie atlikti labai didelį vaidmenį ginant vartotojų interesus. Europos parlamentas prašė Europos komisijos būtent ties šią sritimį padirbėti. Mes, me, mes nepamiršome to savo įpareigojimo, kuris yra užfiksuotas vieningos rinkos akte. Tad visos institucijos laimės nes komisija laikėsi savo įsipareigojimų ir taip pat Europos parlamento pozicija bus tinkamai gyvendinta. Tai yra tas siūlymas, kuris yra orientuotas į žmonės. Mes, kai kalbam apie, apie vartotojus, kalbame apie žmonės. 58 milijonai žmonių Europos Sąjungoje neturi banko sąskaitos. 58 milijonai tiek jų yra, o jie turėtų turėti teisę bankų sąskaitą turėti. Ir aš manau, kad tai yra pergalė vartotojams, bet taip pat e, pergalė ir paslaugos teikėjams, nes, nes tikimės, kad e, vidaus rinkoje daugiau atsiras dalyvių, bent jau finansinių paslaugų rinkoje. Turime tris tikslus. Pirmiausias, pirmiausia, pirmas tikslas buvo pagerinti skaidrumą ir palyginamumą informacijos vartotojams Čia norėčiau paminėti, jog tai yra pirmas komisijos siūlymas ir mes turime kompiuterinės palyginimo priemonės, kurių dėka vartotojai gali palyginti, kokius, kiek kainuos vienas, vienas ar kitas sąskaitos surėvimas vienam ar kitam banke. Tikslas buvo toks, taip pat e, vartotojams dabar lengviau bus pereiti iš vieno banko į kitą, lengviau bus atlikti tai tarpvalstybinės operacijas ir taip pat bus galima užtikrinti galimybę kiekvienam ES vartotojui teisę į banko sąskaitą. Pranešėja minėjo, kad tai yra geras siūlymas, mes manome, kad tai iš tikrųjų savalaikis geras pasiūlymas ir lauksime diskusijų rezultatų Europos parlamente. Mes manome, kad tai yra tas siūlymas, kurį būtų galima būtų priimti šio šios kadencijos parlamento metu. Ekon komitetas e, yra tas komitetas, kuris dirba prie klausimo esmės. Mes džiaugiamės, kad Europos parlamentas taip sparčiai ėmėsi nagrinėti šį siūlymą. Dėkoju. Thank you. Labai ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Eva, ar galite uh, susilaikyti nuo pasisakymo? puiku ir aš galiu tai padaryti, taigi e, dar kartą suteikiu žodį pranešėjui, jeigu jūs ką nors norite pridurti. Ir dar norėčiau jums visiems pasakyti, kad galite pakeitimus teikti iki e, rūpiučio 29-osios. Pranešėjas Stojanov. Na, vienintelis dalykas, kurį norėčiau pridurti, būtų štai koks. Atsiprašau komisijos. Aš paprašiau uh, E, išimties dėl pakeitimų datos, nes norėjau tikrai susitelkti ties šią nuomonę, tikrai pasistengsime šią nuomonę patvirtinti kiek įmanoma greičiau, tam, kad ES vartotojai galėtų pradėti naudotis šią galimybę. Ačiū. Eikime prie kito darbo atvarkės klausimo, tai yra subsidiarumas ir čia nėra ką be pridurti, kiti klausimai jų nėra. Uh, Taip pat paskutinis klausimėlis. Kito posėdžio laikas ir data. Posėdis įvyks Briuselėje. Ir dabar mėgaukitės tuo, ką sakau. Tai bus e, rugsėjo 16 dieną. Tai reiškia, kad jums jau nuo dabar prasideda atostogos. Ačiū visiems.